Okay. Okay, if you could uh, take your seats. Um... Kągi, prašom susėsti. Iš tikrųjų, teks šiek tiek dar e, susikaupti, palūkėti, kol pradėsime rimtus reikalus, bet kol kas pradėsime pirmikės pranešimu. Uh, Taigi, pirmiausia, tiem, kas susirinko, noriu pasakyti, kad jau vakar e, pasveikinau naujuosius Kroatijos atstovus, kadangi prie mūsų prisijungė du nauji atstovai, sekretariatas e, išsiuntinėjo e, administraciją naują lingvistinį profilį. Aš šią temą jau nekartą esu dariusi pranešimą, tačiau dar kartą priminsiu, noriu priminti, kad E, daugia kalbystės e, e, principų mes vadovavomės visoje veikloje susijusioje su um, vertimu, su lengvesnėmis tarnybomis ir panašiai. Ir vienas iš reikalavimų yra tai, kada e, vertimo režimas turi būti e, teikiamas e, atsižvelgti realius komiteto narių e, poreikius. Taigi įvairioms situacijoms, kurios susijusios su salių paskirstimu. Um, E, ypatingai kada salėse yra 12, 16 arba dar šiek tiek daugiau e, vertimo kabinų, e, stengiamas atsižvelgti ir kai kuris atvejs, kada iš tikrųjų esame tam tikrų fizinių apribojimų dėl būtent nepakankamo kabinų skaičiaus, ne visom kalbam vertimą galime užtikrinti. Aš už tai atsiprašau ir prašau narių suprasti, kad tiesiog neįmanoma gauti salių. E, visiems sustikimams, kur e, būtų galima užtikrinti vertimą visom 23 dabar jau oficialiai vartojam ES kalbom. Dėl to dar kartą atsiprašau, mes tenksimės derintis prie lingvistinio profilio, prie lingvistinio poreikio. Toliau. E, po to, kai komisija e, patvirtino 2014 metų biudžetą, SIVEP e, speciali programa dėl biudžetinių pakeitimų bus netrukus atidaryta ir čia reikėtų pabrėžti, kad e, biudžeto pakeitimas jūs taip pat e, pateikti galtinius reikalavimus pagal biudžeto eilutes, o ne skirtumus. Skirtumus automatiškai paskaičiuoja sistema. Tai yra labai svarbu, kadangi tarybos pozicija kol kas dar nėra aiški, jinai paaiškės tik tai nuo Liepos 15 ir 18 mm, Liepos yra paskutinis terminas mūsų nariams pateikti biudžeto pakeitimus, taigi e, jeigu turite kokių nors klausimų, kreipkitės į sekretariatą. Toliau, ekon konsultacijos susijusios su um, finansinių paslaugų um, e, sudarinamumo baigės um, birželio mėnesį, mes gavome 600 sudušum e, įvairiausių atsakymų ir jie yra paskelbti. E, atsakymai yra analizuojami ir mes tengiamės dabar e, rasti geriausią būdą toliau tęsti darbą. Toliau dėl MIFID trilogų. Pirmasis trilogas vyko 4 Liepos, buvo kalbama apie rinkos struktūrą ir bendrojo valdymą. E, na ir buvo nutarta dėl tolesnių trialogo sutikimų draugės su techninėmis priemonėms, kurios vyks visą vasarą. Kitas sutikimas numatytas e, rugsėjo ketvirtai dienai. Okay. Oh. Okay. Right. Uh, just, just, uh... Atrodo, kad e, dabar e, šitiek e, atsirado keletas skirtingų variantų dėl 7 punkto, dėl komiteto pakartonių konsultacijų, dėl, pirmiausia dėl pagal 17 procedūrinės tvarkos taisyklę Pagal 70 darbo tvarkos taisyklių straipsnį e, pakybėtimis popieriais e, šiandien skleisti informaciją manipuliavimų rinkų, tai mm, bus Lemnan Hangok pranešimas ir toliau taip pat dėl statistinės struktūros e, reglamento, kuris e, buvo pradėtas svarstyti pirmininkaujant Airiją. Mes tęsime diskusijas, taigi noriu dar kartą kreipti komiteto e, nuomonę į tą 70 straipsnį dabar tokios taisyklių, ar turite kokių nors komentarų, ar, ar, ar jūs tenkina rezultatas. Mes galbūt negavome visko, ko norėjome, tačiau pažanga iš tikrųjų ženkli. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tada teiksime sustarimą e, plenarinio posėdžio balsavimui, greičiausiai tai vyks spalio mėnesį. Toliau e, komiteto konsultacijos dėl E, piknodžiavimo rinką e, reglamento, manipuliavimo rinką ir panašiai. Mes irgi trilogiją pasiekėme patenkinamų rezultatų. Alema e, Lin buvo pranešė. Aš tiksliai žodį. Aš neturiu daug ko pasakyti, tiesiog noriu padėkoti šiandien pranešėjim, kurie puikiai padirbėjo prie šio dokumento paketo ir visą laiką buvo gerai pasirengę, nepaisant to, kad tema buvo tikrai sudėtinga, taigi noriu padėkoti šiandien kitiems. Na ir taip pat noriu padėkoti personalui, taip pat ir mūsų frakcijos ir sekretoriato atstovams ir kitiems, netgi komisijos atstovams, kurie visi dirba labai konstruktyviai tam, kad būtų galima pasiekti sutarimo. Taigi, visiems noriu padėkoti. Kągi, ačiū, Arlin. <clears throat> ačiū už tą labai efektyvų e, metodą, kurį jūs pasirinkote trilogo daryboms. Aš e, oficialiai dar turėčiau perklausti komiteto, ar mes trilogo sutarimo pagrindu galime toliau tęsti darbą ir balsuoti plenarinėme postėje, ar kas mums prieštarauja. Jeigu ne, tai tada mes teiksime ir šį klausimą balsuoti plenariniam posėdžiui. E, norime pasitikrinti, ar susirinko pakankamai mūsų narių, ar turim 24 narius. 26 narius, atsiprašau. Okay. Okay. I think, I think we may have to have... Kągi. Ko gero prireiks balsavimo kortelio, tačiau na, pasižiūrėsime. Bet kuriuo atveju <clears throat> turime sutarti arba nesutarti <clears throat> dėl to, kad būtų iš naujo pradėtos trilogo dėrybos. Taigi turime balsuoti dėl sprendimo pradėti dėrybą su taryba. Praeitą savaitę plenarėm posėdėje patvirtinto teksto pagrindu, kuris buvo išplatintas e, nariams iš sekretoriato. E, e, Darybinė komanda kaip įprasta, pranešė, šešėliniai pranešėjai. Sprendimas priimtas 72-osios procedūrinių darbo taisyklių straipsnio pagrindu. Ir kaip aš jau vakar skelbiau, mūsų, kaip tada dabar sudaro 50 atstovų, priskaičius naujus Kroatijos atstovus, taigi jums reikia 26 narių balsuojančių už, kad sprendimas būtų primtas. Tai yra naujas balsavimas, e, naujų balsavimo reikalavimai pagal galiojančias taisyklės. Taigi, noriu paklausti, kas pasisako už įgaliojimų steikimą. Ar yra prieštaraujančių? Susilaikančių? Ne. Taigi turime 29 balsus už, ne, netgi 30 balsų už. Niekas nepasakė prieš, taigi labai ačiū. Ir šios darybos bus pradėtos. Go... Na, iš tikrųjų, viskas labai sudėtingas. Dabar 17 darbo tokias punktas. Tai yra mano pačios nuomonės e, projektas kaip pirmininkės dėl tolesnių veiksmų susijusių su teisėkos įgaliojimų delegavimu ir valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip komisija vykdo įgyvenimo įgaliojimus. E, ką aš čia padariau, tai pateikiau įvairiausių pasiūlymų, kurie grindžiami patirtimi sukaupta komitete, sprendžiant tokio pabučio klausimus. Atsiprašau. Darosi sunku dirbti. Aš patylėsiu ir pratęsiu, kai visi truputį nutils. Taigi, pirmiausia, norėjau pabrėžti, kad finansinių paslaugų reglamento srityje e, atsirado naujas e, reguliavimo standartų formatas. Mes norėjome, kad tie techniniai standartai, e, kaip galima, būtų plačiau taikomi ten, kur įmanoma vietoj deleguotųjų aktų ir gal galia mes sutarėme dėl mūsų nuomonė geriausio projekto. Manome, kad toks kelias yra teisingas ir taip pat norime užtikrinti, kad komisija uh, E, dėl bet kurio iš deleguotojų aktų pasikonsultuotų atinkamas klausimas. Taip pat noriu akcentuoti, kad e, bendro įstatymų leidimo proceso dalyvis turėtų aiškiai e, pabrėžti bet kokio delegavimo tikslą pirmo lygio tekstuose, ypatingai kalbame apie politinius pasirinkimus, pavyzdžiui, FMD patirtis rodo, kad kai kada E, tikrai komplikuotus pasirinkimus mes pateikėjome e, deleguotųjų aktų mechanizmui ir e, aš manau, kad dėl to mums labai svarbu užtikinti, kad kai nagrinėme pirmo lygio tekstą, kur kalbame apie politinės alternatyvas, mes turime tas politinės alternatyvas įtraukti į tekstą. Ir tai turėtų tapti nusistovėjusio darbo tvarka. Ta reikia garantuoti. Dar viena problema, su kuria sudūrėme, yra laiko grafikas. Dažnai, kada kas nors, atrodo, e, labai svarbu, kad e, daugelis dalykų būtų perduoti komisijai, e, kaip galima greičiau. E, ir tą galima atlikti per deleguotus aktus. E, labai svarbu, kad būtų numatytas darbų grafikas, e, kadangi dažnai ne visi kitais metais galim nebe visi būti, jau 14 metais vyks nauji rinkimai, nebūtinai visi bus perinkti. E, taigi reikia iš tikrųjų rasti būdą, kaip užtikrinti tą testimonumą. Mes taip pat turėtumėm užtikrinti pilną skaidrumą, konsultaciją su suinteresuotomis e, grupuotėmis m, mm, dėl visų nagrinėjimų klausimų. Ir mano pasiūlymų pabaigoje aš taip pat e, įtraukiu tam tikrų komentarų apie pačias tas interesuotusias grupės. Labai svarbu palikti pakankamai laiko, kad būtų galima e, E, su jomis organizuoti sutikimus, kad e, tų suinteresuotų šalių e, grupėje būtų visi reikiami atstovai. Nebūtinai tai susiję tiesiogiai su delegacijos aktais, tačiau bent jau norint suformuluoti kažkokią tai mūsų nuomonę dėl deleguotų aktų, labai svarbu atsižvelgti ir į tų suinteresuotų grupių nuomonę. Aš taip pat įtraukiau komentaro dėl komisijos, dėl to, kaip komisija interpretuoja pagrindų sutarimus E, parlamento ekspertams dažnai būna nepatogu dalyvauti tinkamų ekspertų grupių sutikimuose. E, panašu, kad suklostė situacija, kada teoriškai jie kaip ir e, prašo mūsų raštu kreiptis dėl galimybės dalyvauti kiekviename sutikime. Tai yra iš tikrųjų neprimtina procedūra. Dabar mes turime tam tikrą hoc procedūrą, kur tiesiog dėl tam tikrų konkrečių dosie mes siunčiame prašymus, tačiau šiaip jau komisijos interpretavimas yra iš tikrųjų labai nevykęs. Ir tai dar labiau apsunkina e, mūsų galimybės e, atsidurti vienodoje padėtyje su valstybėms narėmis. E, kartais jie diskutuoja taip pat ir kitais klausimais, kur mes neturėtumėm dalyvauti, o po to jie staiga e, pereina prie deleguotojų aktų ir kitų klausimų, kur mes turėtumėm dalyvauti ir tokia darbo tvarka yra labai ne, negera. E, neseniai e, primant e, reglamentą dėl kapitalo pakankamų reikalavimų, mes e, kalbėjom apie techninius standartus ir darbo tvarka buvo mėnuo plus mėnuo, tačiau turint omeny sudėtingumą ir darbų apimti, kuri kartais e, iš tikrųjų yra didžiulė, kai kalbame apie naujus arba labai dėlės svarbos teisės aktus, e, tai reikėtų taikyti e, kitokią formulę, tai yra mėno plus mėno plus mėno. Reikėtų pasinaudoti papildomų trečiojų mėnesių tam, kad galėtumėm iš tikrųjų išnagrinėti viską pagal sudėtingumo laipsnį. Labai svarbu, kad viskas būtų atidžiai išnagrinėta prieš teikiant pleniniam posėdžiui. E, labai svarbu kartais e, gerai apsusyti įvairius dalykus e, komitete, po to labai gerai išaiškinti temą e, plenarnėme posėdėje, nes pavyzdžiui, kad ir su švesnėmis finansinėmis priemonėmis kažkada mes tikrai turėjome pakankamų argumentų priimti sprendimą, kurį priėmė, tačiau nevyriausybinės organizacijos nesupratė iki galo, įtarė, kad mes susijame kažkokiu tai lobizmu, bandome prastumti tam tikrų suinteresuotų šalių pozicijas. Taigi, E, gana sudėtinga buvo e, padaryti, ką mes padarėm, nors padarėm viską kaip ir gerai, tačiau per porą dienų teko viską labai greitai paruošti. Taigi aš manau, kad tas, ta schema mėno plus mėno plus mėno turėtų tapti standartinę taisyklę, kai kalbame apie tam tikrus sudėtingumo e, klausimus. Toliau kalbėjau apie vasaros pertrauką ir apie rinkimus. Mes turime uh, užtikrinti, kad nebūtų sunaudotos visos laiko atsargos. Uh, ir kad komisija skirtų pakankamai daug dėmesio šiai problemai gerokai iš anksto tam, kad būtų galima atsižvelgti į galimus e, netikėtumus. Ir tai būtų galima padaryti, jeigu bus laikomasi tinkama darbų grafiko. E, na, esame dar keletą klausimų, tačiau jie yra gana aišku, savaime suprantami, nesigilinsiu juos. Nebent e, kas nors iš narių turėtų kokių nors komentarų dėl to, kaip e, mes tvarkomės deleguotis aktais. Be abejo, tokiais atvejais e, prašom teikti pasiūlymus ar pakeitimus. Nes tikrai, ar čia salėje turime bent vieną iš šešėlinių pranešėjų? Werneri, jūs atrodo buvote APP šešėlinis pranešėjas. Ar turite kokiu nors pastabų komentarų? kalbame apie 17 darbo tvarkės punktą, tai yra deleguotusius aktus. Ar jūs tenkina e, viskas, ką mes e, tam parengėme? Man tai atrodo, tai visai patenkintas. Kalbam apie tolesnius veiksmus susijusius su teisėkuros įgaliojimų delegavimu ir e, aš kalbėjau apie savo indėlį šią nuomonę. E, e, mes rėmėmės patirtimi, be kita ko sukauptoje, pavyzdžiui, dėl MN techniniais standartais. Man atrodo, kad didumą man pavyko apžvelgti kaip pirmininkį ir paprasčiausia turbūt būtų paklausti, kas norėtų pasisakyti. Aš žinau, kad Keit nori pasisakyti. Ačiū. Aš noriu tikrai pasakyti, kad e, dėl nuomonės, kuris perinkite, mes tikrai pritarėme didžiai jos daliai. Turiu porą pasiūlymų dėl pakeitimų. Na ir kalbant apie grafiką, tai mintis dėl konsultacijų su suinteresuotomis šalimis. Uh, ir tai, kad e, teisinis įvertinimas irgi paketo dalis, visą tai mums priimtina, mes tai palaikome. Na, o papildymai, kuriuos e, siūlyčiau įtraukti, būtų apie informacijos srautus, informacijos pateikimą į parlamentą. Jūs kalbėjote apie pranešį pirmininką, e, tačiau labai svarbu, kad ta komunikacija apimtų ir šešėlinius pranešėjus kadangi praktiškai beveik viskas, kas paaiškėja e, komisijos sutikimas ar sutikimas su sutartomis grupėmis, turėtų nedelsiant pasiekti visus, skaitant šešėlinius pranešėjus. Ir tada nuo pat pradžių mes galėsime neatsilikti nuo proceso eigos. E, Iš tikrųjų būtų puiku, jeigu ta komunikacija apimtų bent jau dėl pagrindinių dokumentų paketų ir šilins panašiais. Na ir kadangi e, laiko terminai yra glausti, tai labai svarbu būtų sparčiai keistis informaciją. Taip pat norėčiau priminti neseną patirtį. E, mes turėtum įtraukti kažkaip tai e, žodinį pasikeitimą e, su esma, e, žodinį pasikeitimą nuomonėms tam, kad jie suprastų geriau, ką daro parlamentas prieš e, dalykam patenkant į viešumą. E, e, ir, taip sakant, kad jie galėtų irgi išsiaiškinti rūpimas klausimus prieš e, dokumentus patvirtinant, kada jau juos keisti yra sunku. Kągi, ačiū, steiksiu žodį Piteriu, po to Svenui. Sense... Sutiku, sutinku, kas su tuo, kas buvo pasakyta, iš tikrųjų mums reikėtų kalbėti tas demokratinės prieštaras, kurios gali iš, iškilti. Ir pirmojo e, lygio dokumentai m, tikrai nebuvo pakankamai aptarti, reikalai pakrypo tą linkme, kurios mes nenorėtume. Ir tikrai e, reikia tuos reikalus aptarti su komisija ir su taryba. Aš tik norėjau paklausti. E, Ar tie klausimai bus nagrinėjami kartu su jungtiniu komitetu, siekiant užtikrinti, kad jungtinis komitetas, e, kai, kai mes pradėsime e, tuos klausimus, e, kad jis jau veiktų, tam, kad kalbant apie įsės, iš tikrųjų mes galėtumėm efektyviai spręsti ir bendradarbiauti vienas su kitu. Bet dėl viso kito, iš tikrųjų, aš sutinku Ir mano galva vis jūsų pasiūlymai yra labai savalaikiai. Ačiū, sako pirmininkės Svenas. Ačiū Šeron už parengtą pranešimą, su juo mes visiškai sutinkame. Sutinkame, kad e, kai kalbama apie e, teisėkuros aktus, mes turime atsižvelgti interesų grupės, kad jiems nebūtų pakengta, turime pasidomėti, ar jiems iškilo sunkumų įgyvendinant reglamentus ir be abejo daug kas yra grindžiama mūsų pačių procedūromis, o tačiau man e, kyla viena problema e, yra daugybė teisėkoros e, teisės aktų, bet e, mes neturime išteklių, neturime darbuotojų, kad e, tinkamai juos parengtumėm ar juos pakomentuotumėm. Mes turime pasitelkti į pagalbą išorės ekspertus, nes priešingą atveju mes tikrai negalėtumėm kvalifikuotai atlikti savo darbo. Ir taip pat reikėtų paminėti sekretoriato situaciją. Ten ištekliai tikrai yra riboti, jie negali visko apriepti. Ir kai e, atsiunčiami dokumentai iš ekspertų grupių e, posėdžių arba antro lygio e, teisės aktų dokumentai, tai paprasčiausiai tie dokumentai yra gaunami, bet nėra vertinami. Aš suprantu, kad sekretariatas bent jau teoriškai nėra politinis organas. Ir beje, tai buvo pokštas, jeigu nesupratote. Ir todėl, ir todėl, sako kalbėtojas, todėl klausimas kyla štai koks. Kaip pasiekti, kad mes tikrai galėtumėm įvertinti mums persinčiamus klausimus. Ir tik, ir iš tikrųjų, jeigu mes taikome e, na, tokią neįprastinę teisės e, aktų vertinimo procedūrą, tai pastabų būna nedaug. Jeigu viską daroma įprastinė tvarka, tai tada e, pataisų yra daug ir komentarų yra daug. Ir manau, kad iš tiesų egzistuoja akivaizdi problema, uh, susijusi su ištekliais, su mūsų gebėjimais įvertinti visus dokumentus. Ir čia mes turėtumėm pasitemti bei atitinkamai pakeisti savo vidaus tvarkos taisyklės. Ačiū, sako pirmininkė. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Na, E, taip, e, sutinku su Kei, kad e, visi šešėliniai pranešimai, pranešėjai turi gal, turėti galimybę susipažinti su dokumentais. Ir paprastai mes prašome tokių formalių raštų ir klausimas, kiek plačiai tie raštai turi būti išplatinti. Aišku, be abejo, geriausia, kad visi, tuos raštus gautų visi. Dažniausiai tuos raštus gauna tik tai pranešėjas. Bet jeigu gauna e, pirmininkas, komiteto pirmininkas, tai tada e, tas, tie raštai ir dokumentai yra išdalinami visiems šešėliniams pranešėjams taip pat. Taip pat sutinku su jūsų pastaba dėl informacijos mainų, tarkim, kai reikia e, pateikti pakeitimą. Piterį sutinku ir su tuo, kad reikėtų pasisakyti dėl jungtinio komiteto ir horizontaliųjų klausimų. Be abejo, jūs esate būtent tas žmogus, kuris yra labiau patyręs darbę su įgyvendinimo e, dokumentais ir greičiausiai mums reikėtų šį klausimą taip pat atitinkamai aptarti. Svenai, dėl interesų grupių, e, dėl būtent dėl šios priežasties aš num, savo pranešime, savo pasiūlymuose įtraukiu į devintąją pastraipą. E, ji yra suformuoluota e, gana trumpai. Ir aš tiesiog bandžiau e, susijęti su deleguotais teisės aktais idėją, kad jie gali turėti įtaką ir suinteresuotosioms grupėms, kas yra iš tikrųjų labai svarbu. Uh, Aš taip pat manau, kad įprastinė teisėkuros procedūra visuomet pritrauks daugiau dėmesio, nes būtent e, tokiu būdu yra formuojama pagrindinė politika. O deleguotieji aktai, techniniai e, e, standartai <clears throat> nėra esminiai politikos dokumentai. Ir būtent dėl šios priežasties mums reikia numatyti atitinkamus uh, E, politinius rodiklius, taikant įprasinę teisėje kuros procedūrą. Vienas dalykas, ko trūksta ir ko mes nespėjome padaryti dėl darbo krūvio, tai yra laikas. Laikas, kuris galėtų būti buvęs skirtas komitetui e, tiems mano minėtiems klausimams aptarti. Tikimės todėl, kad e, kitoje kadencijoje arba tiesiog e, suformulavus naujus įgaliojimus kitame etape, tiems dalykams mums bus skirta daugiau laiko ir mes galėsime daugiau klausimų bei aspektų aptarti ir viešai. Tie, kurie dirbo šioje kadencijoje, žino, kad mes e, tikrai turėjome nedaug e, laiko, MIFID 1 e, svarstymui. Ir tikriausiai puikiai žinote, kad e, mūsų laukia dar labai daug darbo, apie 15 teisės aktų, tad e, iš tikrųjų reikės pasitengti. Tačiau esu pasirengusi atsižvelgti į visas jūsų pastabas ir į padaryti atitinkamus pakeitimus ir prašyčiau juos atsiųsti man. Terminas pakeitimų pateik, pateik, pateikimui yra rugsėjo 5 e, diena, vidudienis, ir balsuojama dėl dokumento bus rugsėjo 30 e, dieną. E, prieš pateikiant dokumentą pagrindiniam komitetui. Tad dabar mes galime pereiti prie kito klausimo, dešimtojo klausimo pagal E, mūsų darbotvarkė, tai yra nebankinių įstaigų atgaivinimo ir pertvarkymo sistema. Ir pranešėja Keis Vanburn, žodis jai. And I fully understand that not everybody may find recovery and resolution of non... Ačiū, pirmininkė. E, aš puikiai suprantu, kad e, ne visiems ši tema uh, nebankinių įstaigų atgaivinimo ir pertvarkymo sistema yra tokia e, įdomi, kokia buvo įdomi man ir mano biurui. E, tačiau turiu pasakyti, kad čia mes kalbame apie finansų rinkos e, kritinę infrastruktūrą, todėl yra racionalu nu, iš anksto suplanuoti tos infrastruktūros atgaivinimą ir pertvarkymą, užbėgant už akių krizėms. Visų pirma, Turiu pasakyti, kad pavadinimas nebankinių įstaigų atgaivinimo pertvarkymo sistema yra labai platus. Mes čia remiamės komisijos pateiktą teisėkūros sistemą ir aš savo pranešime e, daugiausia dėmesio skiriu tam, ką vadinu kritinė rinkos infrastruktūra. Tai yra e, kliringo centrus, tai yra tos įstaigos, kurios yra tarpininkės tarp įvairių tarp įvairių rinkos dalyvių. Taip pat daug dėmesio skiriu ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumams. Taigi būtent šios struk šias struktūras aš vadinu e, kritinės reikšmės rinkos infrastruktūra. Žinoma, yra ir kitų svarbių dalykų - mokėjimo sistemos, vadovų, mokėjimo uh, vadovai ir gal, yra daug galimybių dar labiau išplėsti pranešimo sritį, o ne susiaurinti. Tačiau labai svarbus yra laikas, todėl mes dėmesį sutelkėme į du dalykus. Taigi, kodėl mums reikia šios sistemos? Aš esu įsitikinusi, kad kai kyla bendra krizė arba su konkrečia įmonė susijusi krizė, e, turi būti užtikrinta galimybė, kad ta institucija dirbs toliau. Jeigu ir, žinoma, ta kritinė rinkos infrastruktūra turi platų poveikį rinkai. Buvo atliktas didelis darbas, nustatant pagrindinius principus tiems pagrindiniams e, rinkos infrastruktūros dalyviams. E, jie privalo turėti savo pertvarkymo ir atgaivinimo uh, Mm, planus. Ir manau, kad labai svarbu e, visą tai dabar perkelti į europinę sistemą. E, Rėmėmės ir Tarptautinio valiutos fondo darbu. Jis e, mm, parengė ataskaitas ir pranešimus dėl atskirų šalių. Dabar yra gilinamas į atskirų valstybių planus, siekiama įsitikinti, kad jos yra parengusios m, mm, pakankamai gerus planus, kurie užtikrintų pagrindinės rinkos infrastruktūros veikimą. Šiame komitete buvo rengiamas pranešimas ir dėl bankų pertvarkymo. Dabar tas pranešimas aptariamas trišalėse dėrybose. E, mes, žinoma, turime turėti galimybę pakeisti tam tikras e, struktūras rinkoje ir turi būti galimybė kiekvienoje rinkoje užtikrinti veiklos testinumą. Taip pat reikia ir teisės aktų visose valstybėse narėse, kurie užtikrintų, kad būtų tesiama veikla ir nesiremiant įprastomis bankroto procedūromis. Kodėl mums reikia šios sistemos? Atsiskaitimo ir kliringo procesai visada buvo mm, apibūdinami kaip finansų rinkos pagrindas, bet aš turiu pasakyti, kad kiekviena tokio pobūdžio įstaiga, net ir mažoje rinkoje, turi sisteminės svarbos. Ir turime užtikrinti, kad tokios, įstaig, tokios įstaigas būtų galima atgaivinti, kad būtų užtikrinamas jų veiklos testinumas. Šis komitetas jau daug dirbo e, siekdamas numatyti suderintą e, atsiskaitimų režimą, e, yra numatyti standartizuoti atsiskaitimų režimai, valdysenos principai e, vietos ir ES lygių. Tačiau e, vertybinių popierių depozitoriumai kart kai kur veikia ir turėdami bankų licencijas. Taigi aš manau, kad tos įstaigos, kurios veikia turėdamos bank, banko veiklos licenciją, turėtų metu joms turėtų būti taikomas banko pertvarkymo mechanizmas. Taigi, iš esmės, ir turėtų būti nustatoma, kada tas bankų pertvarkymo mechanizmas netinka. Taigi mes čia labiau kalbame apie optautą, o ne apie opt, optiną. Kiti kitos CSD institucijos taip pat turi turėti savo mechanizmą. Kiekvienoje valstybėje narėje turi būti numatytas mechanizmas, kuris leistų depozitorimams veikti ir ne pagal įprastą bankroto režimą. Žinoma, reikia siekti, kad sistema nebūtų per daug perkrauta. Jeigu depozitoriumas taptų nemokus, reikėtų numatyti, kad jis galėtų tęsti veiklą ir netaikant įprasto valstybės narės bankruoto režimo. Be to reikėtų, kad e, valstybės narės įsteigtų tam tikrą instituciją arba numatytų alternatyvę tvarką, pavyzdžiui, tam tikras funkcijas galėtų perimti centrinis bankas ar paskirta institucija, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas pagal CPS Josko principus vis, visos CSD institucijos turi turėti parengusios e, pertvarkymo ir atgaivinimo planus. Ir čia reikėtų remtis ES teisės aktais. Taigi CSD turi būti įtraukiami į pirmąjį etapą tos sistemos, kurią mes kuriame pagrindiniai rinkos infrastruktūrai. Žinoma, Visi šie dalykai tampa vis svarbesni, turint galvoje G20 įsipareigojimą. Mes dabar turime Svarb, tampa svarbus labai ir CCP. Kadangi mes dabar CCP sistemoje centralizuojame tam tikras pozicijas, kad taptų skaidresnis rizikos vertinimas, reikia siekti, kad mūsų numatytos procedūros padėtų sumažinti galimų krizių poveikį rinkai. Turiu pasakyti, kad galutiniai investuotojai neturi tiesioginio ryšio su CCP ir tame tas darbas, kurį mes atlikome Myroje, yra susijęs ir su užtatais. Mes turime užtikrinti, kad būtų apsaugoti tas ir kliringo centro turtas ir klientų e, turtas bei paties CCP kapitalas. Ir šis komitetas siekia, kad būtų padaryti tam tikri pakeitimai ME, kad būtų užtikrinta ir klientų turto apsauga, jeigu e, kiltų problemų su vienu klyringo centru, būtų galima greitai perkelti kur tai kitą. Taigi yra numatomas perkeliamumas siekiant užtikrinti apsaugą klientui. Taigi, mažindami riziką CCP, mes turime užtikrinti tvirtą valdyseną ir turi būti sukurtas geras atgaivinimo ir pertvarkymo mechanizmas mes juo siekiame ir rinkos stabilumo, ir taip pat apsaugoti ir investuotojus. Ir tie saugikliai, kurie numatyti ME, turi būti pakankamai dideli, kad jų pakaktų, jeigu problemos ištiktų du e, rinkos dalyvius. Ir taip pat gali prireikti ir kitų priemonių. Ir tie vadinamieji waterfall fondai turi būti kuriami e, siekiant, kad e, pakaktų e, CSD ir CCP indėlių įnašų. Ir net ir 2008-2009 metais mums niekada neprireikė imtis kraštutinių priemonių ir nemanau, kad gali prireikti naujų įstaigų atgaivinimo ar e, pertvarkymo priemonių. Tačiau vis dėlto centrinės pagrindinės e, sandorio šalis turi apie tai galvoti ir daugelis pagrindinių sandorio šalių dabar keičia savo veiklos modelius, nes atsiranda daugiau galimybių, ypač čia turiu galvoje užstatų valdymą. Taigi, turime apsarstyti štai ką, jeigu atsitinka kažkoks įvykis ir jeigu yra išnaudojami waterfall fondai, kaip mes tada pritaikysime CPS JOSKO principus. Taigi labai svarbu apsispręsti, kur baigėsi centrinės sandorio šalies, pagrindinės sandorio šalies gaivinimas ir kur prasideda pertvarkymas. Ir aš būčiau labai, man būtų labai įdomu išgirsti šešėlinių pranešėjų nuomonę e, šiuo klausimą. Aš manau, kad EME e numatytas Waterfall fondas yra gera priemonė, bet kai jis yra išnaudojamas, o kaip sakiau, tai yra mažai tikėtina, bet jeigu e, jau e, iškyla grėsmė kliento turtui, tai manau, kad tai jau yra tas momentas, kai nacionalinė kompetentinga institucija ir galima pertvarkymo institucija turėtų būti steigiama ir pradėti veikti. Ir tai jau būtų pertvarkymo, čia jau pradėtų galioti pertvarkymo, o ne atgaivinimo režimas. Taigi, kai yra išnaudojamas Waterfall fondas, kai nepasiteisina įprastos procedūros taikomos pagrindiniai sandorio šaliai, tada jau reikia tam tikro nacionalinės kompetitingos institucijos ar pertvarkymo institucijos įsikišimo. Taigi aš sutelkiau dėmesį į dvi temas. Yra veikia tam tikros pagrindinės sandorio šalis, centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, kai kurie jų turi reikšmės nacionaliniu lygiu, kai kurie svarbus taptautiniu lygiu. Taigi turi būti sukurti atgaivinimo ir pertvarkymo planai, kurie atitiktų pasaulinę praktiką, tai yra CPS ir IOSCO. Bet, kaip jau sakiau, reikia e, nubriežti liniją, ribą, kokia turi būti taikymos rytis. Ir man tikrai buvo sunku apsispręsti dėl taikymos ryties. Uh, ne, buvo man sunku apsispręsti, ar šiuo metu reikia kalbėti ne tik apie vertybinių popierių depozitoriumus ir pagrindinės sandorio šalis, ar reikėtų įtraukti ir kitus dalykus, pažiūrėjau, mokėjimo sistemas arba draudimo mm, valdymo institucijas. Taigi aš žiūrėjau į CVS, į JOSKO e, darbą. Šis darbas yra daug, daugiau pasistumėjęs depozitoriumo ir pagrindinių sandorių šalių atžvilgių nei kitų nebankinių institucijų e, atžvilgių. Taigi aš nusprendžiau apsiriboti e, šiomis institucijomis. Taip pat reikia galvoti ir apie CSDR, e, apie kitus klausimus, apie darbą su EME. Taigi, reikia bendradarbiauti svarbus dalykas yra ir mokumo antrasis reglamentas. Šiuo pranešimu ir atgyvinimo ir per, pertvarkymo mechanizmu yra sutvarkom, sutvarkomas kai kurios dar neišspręstos problemos, tačiau tas darbas neturi sustoti. Taigi, ačiū Jums uždėmesi, manau, kad klausytis manęs buvo gana nuobodu tiems, kurie nėra įsigilinę į šią temą. Manau, kad toliau mane papildys ir šešėliniai pranešėjai. Ačiū. Dabar steiksiu žodį šiandien pačiam. Pirmiausia, Dante Hübner. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu pradėti nuo to, kad e, esu įstikinusi, kiek mes tikrai norime sukurti kažkokią tai e, bendrą foninę struktūrą finansų rinkos veiklai, tai mes turime imtis E, tam tikrų priemonių ir dėl nebankinių finansinių institucijų, kaip kai sakė. E, akivaizdu, kad es teisės aktai dėl nebankinių finansinių institucijų jau dabar e, siekia sukurti tam tikrą aplinką, tam tikras sąlygas finansų rinkoje ir tai yra savotiškas skatinimas kad daugiau kliringo operacijų, daugiau tarpusavio skaitimų vyktų nebūtinai bankuose E, ir jau esama tiek veikiančių, tiek dar aptarinėjimų e, reguliavimo mechanizmų. E, visi yra svarbus šiame kontekste, tačiau šie reglamentai, šios taisyklės pirmiausiai siekia užtikrinti rinkų saugesnį ir stabilesnį kasdienį funkcionavimą. Nebūtinai kalbama apie tam tikras stresnės situacijas arba galima rinkos e, žlugimą. Tačiau e, visas institucijos turėtų paruošti tam tikrus e, krizių valdymo planus tam, kad iškilus ekstremaliam aplinkybėm rinka nežlugtų. Ir kai pateikta pateiktas pranešimas iš esmės kreipia diskusijas reikiamą linkme. Čia matome tam tikras gairias, kaip būtų galima mm, gelbėti ir struktūrizuoti e, nebankinės institucijas, finansinės institucijas. E, yra mm, šiek tiek detaliai išdėstytų mechanizmų. E, ir aš norėčiau aptarti keltą klausimų, kurie susiję su dabartinio pranešimo projektu, kuris tiesiog papildytų, kai pranešimą. Ehm, taip pat norėčiau e, tarti keltą žodžių apie bendrąjį požiūrį į tos gelbėjimo e, planus. Aš esu tikra, kad e, pačios nebankinės institucijos, finansų institucijos turėtų parengti išsamius kritinių veiksmų planus, kuriuos priežiūros institucija turėtų išanalizuoti ir galbūt galėtų pareikalauti pakoreguotos planus, jeigu randa kažkokių trūkumų. Priežiūros institucija taip pat turėtų turėti įgaliojimus įsikišti dėl finansinio stabilumo priežasčių. Taip pat e, priežiūros institucija turėtų įvertinti E, rinkos e, sutrikdymo riziką, esant tam tikrom stresiniam aplinkybėm. Na ir dėl rezoliucijos, tai aš manau, kad vertėtų dar papilti, kad e, priežiūros institucijos ir sprendimo institucijos kiekvienoje šalyje turėtų bendradarbiauti ir informuoti vieną kitą. Na, o taip pat turėtų bendradarbiauti su skirtingom jurisdikcijom priklausančiomis grupėmis. Tas, e, dėl to plano būtų galima sutarti tarp įvairių e, e, valdžios institucijų. E, ir aš galiu įsivaizduoti tam tikras situacijas, kada e, tam tikros gelbimo priemonės gali būti svarbesnės negu tam tikras aplinkybės nuogastavimas susijęs su konkrečiai šalim. Tačiau bet kuriuo atveju aš manau, kad e, ne bankinių finansinių institucijų e, veikla turėtų būti suderinta su šiomis taisyklėmis. Aš tikrai, kad ir kiti pritars mano nuomonį. Taip pat esu įstikinusi, kad centrinių vertiminių popierių depozitorimų E, vaidmuo reikalauja specialaus jiems sukurto plano. Pateiksiu Jums vieną pavyzdį. Kalbant apie jų esminę funkciją, kurią vykdo tos centrinės depozitoriumo institucijos, tai be abejo parengti tokį planą yra labai sunku. Ir, ir pranešime 12 punkte teisingai pastebėta, kad krizės atveju e, kritinė pirminė e, centrinis vertiminių popierių depozitoriumų funkcijos privalo užtikrinti, kad gyvenimo plane būtų numatytas veiklos testinumas, e, tačiau reikia numatyti ir kitas jų galimas funkcijas, pavyzdžiui, notaro funkcijas, e, pagal kurias e, šitie vertiminių popierių depozitoriumai seka vertiminių popierių emisijas ir jeigu šitą notarizavimo funkcija, mm, jei iškiltų pavojus, tai gali būti sunku užtikrinti e, tinkamą sąsąją tarp kitų e, funkcijų vykdymo. Taigi, e, mm, iš tikrųjų turime galvoti labai visapusiškai ir aš atsiprašau iš karto, aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mane nervina tie akronimai, kuriuos mes čia taip gausiai vartojame, kai kalbame apie tas e, CSD ar CCP, e, man iš karto kyla pačiai klausimai, apie ką mes išnekame. Vis dėlto stengsiuosi jų laikytis. Taigi, noriu pasakyti, kad e, kai kalbame apie pagrindinės sandorio šalis, kurios turi e, banko licencijas, turime iš tikrųjų atsižvelgti e, jų specifinį veiklos režimą, o nesiūloma banko gelbėjimo ir e, gaivinimo mechanizmą iš bankų gelbėjimo gavinimo direktyvos. E, aš manau, kad e, bankams siūlomas režimas e, reikalauja sukaupti tam tikras atsargas galimams skoloms, galimams skolimus padengti, tačiau ne visoms kitoms e, finansinėms institucijoms e, tai yra taikytina, kadangi kai kurios finansinės institucijos tiesiog e, apskritai neusiema paskolų išdavimais, neturi skolų priemonių, skolų instrumentų. Na ir kalbant apie gelbėjimo bei gaivinimo planus, jie iš esmės yra susiję su visomis grinių pinigų operacijomis ir bet kokie rinkos sviravimai, bet kokios perturbacijos E, gali labai skaučiai paliesti kitus finansų rinkos veikėjus. Jeigu, pavyzdžiui, grįžtume prie 28 metų e, užskaitimo direktyvos, e, ten jau numatytas tam tikras mechanizmas dėl mokėjimo rizikos valdymą, tačiau šita direktyva nepakankamai išsamei apima gelbėjimo ir gaivinimo e, problematiką. Dėl tėl reikia tam tikrų pakeitimų. Na ir kai dėl paskutinio klausimo, konkrečiai e, draudimo sektoriaus, e, keis savo pranešime šiek tiek palėtė šią temą, tačiau nesileido į smulkmenas ir aš suprantu, kad visą tai be abejo glaučiai siejasi su to, jog mums teks uh, atsižvelgti į, į visus e, mokumo 2 e, paketo e, tolesnius raidos žingsnius. E, be abejo, mums teks atsižvelgti visus ten iškilusius klausimus. Tačiau šiaip apie bendrinimą noriu pasakyti, kad tai yra puikia iniciatyva. E, Keisimburg e, puikiai padirbėjo, šią temą ir aš e, tikiuosi, kad e, tai, ką jie pasiūlė, draugės su šeliniais panašiais, e, taip pat bus primta domen komisijoje. Tikėkime, kad mums dar pavyks paveikti komisijos pasiūlymą teikiamą šią temą. Ir būtų gerai, kad tai vyktų anksčiau negu vėliau. Ačiū. Uh, much, Danuta. Uh, Ačiū. O dabar Leonardo. Presidente, io eh, ringrazio la collega Swinburne. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Kei už jos atliktą darbą. Tai yra labai sudėtingas, labai daug darbo reikalaujantis dokumentas. Čia ir labai techniškas dokumentas. Ir lygiai kaip ir mano kolegė Hubner, kaip šešėlinis pranešėjas, aš taip pat tikiuosi e, efektyviai prisidėti prie šio dokumento rengimo ir klausimo reglamentavimo Europos lygmenių, kas leistų mums aptarti visus tos sudėtingus klausimus ir aspektus susijusius su tokia sudėtinga rinka. Mes iš tiesų galime e, remtis tuo darbu, tuo įdirbiu, kuris jau yra atliktas dirbant su, MA, su ME, rengiant naują reglamentą, bet pats ME mechanizmas negali pats savaime atsakyti į visus klausimus ir išspręsti visų problemų, ypač kai kalbama apie atgaivinimo ir pertvarkymo planus, kurie yra sudarinimi po po krizės. Na, tikiuosi, kad e, mano įnašas taip pat bus e, gana konkretus ir naudingas. Todėl noriu pateikti keletą pastabų. Kaip aš. Aš tiesiog e, pasteiksiu savo pastabas dėl tų klausimų, savo požiūrį į klausimus, kuriuos nagrinėja Kei. Mano galva, mums reikalinga aiškesnė takoskira tarp m, mm, sprendžiamų gvildenamų mm. klausimų ir to galima pasiekti per pakeitimų teikimo procesą. O šiame etape turime pagrindinį dėmesį su telkti į pagrindinę sandorio šalis ir centrinės vertybinių popierių depozitoriumus. Ir tą progą norėčiau pasinaudoti bei pateikti e, keletą pastabų. Negalime ignoruoti to fakto, kad rinkoje veikia daugybė kitų suinteresuotų e, šalių. E, ir atsižvelgiant į jų, jų funkcijas, į jų vaidmenį, į jų veikimo modelį. Juos taip pat reikia, jų nereikia pamiršti ir jie taip pat atlieka tam tikrą sisteminį vaidmenį. Taip pat e, paminėtinas, e, paminėtina ir šešėlinė e, bankininkystė, nes šešėlinė bankininkystė taip pat prisideda prie likvidumo klausimų sprendimo. Tad e, aš labai tikiuosi, kad šitas savo iniciatyva parinktas pranešimas iš tikrųjų atvers daugiau naujų galimybių visame sektoriuje e, pasiekti pertvarkos e, Ir šiandieną mes kalbame apie du pagrindinius dalykus, tai yra depozitoriumai ir pagrindinės sandorio šalys. Remiantis mūsų pastarųjų metų e, patirtimi, dirbant e, su EMEA ir pagrindinė rinkos infrastruktūra, tai e, pagrindinių sandorių šalių vaidmuo yra darosi vis svarbesnis. Ir be abejo, mes e, negalime to ignoruoti. Dėl CSI mes e, negalime ignoruoti ir centrinių arba pagrindinių sandorių šalių in, in, infrastruktūros, tai kaip jie yra organizuojami. E, žinant, kad auga jų vaidmuo, turėtų keistis ir mūsų požiūris. Nacionalinės pagrindinės sandorio šalis tikrai gali prisidėti prie finansinio stabilumo e, stiprinimo. Ir lygiai taip pat savo darbą, savo funkcijas turi tinkamai vykdyti ir centrinės nacionalinės priežiūros institucijos. Tačiau toliau kalbant apie pagrindinę sandorio šalis, aš iš tikrųjų nenoriu leistis į visas techninės detalės apie tai, kaip e, pagrindinės sandorio šalys veikia, kokio, kaip jos funkcionuoja, nors e, mano galva yra labai svarbu, kad pagrindinės sandorio šalys galėtų pritraukti pačius įvairiausius klientus, nes e, tai bus itin svarbu na, nesėkmės atveju. Noriu atkreipti visų dėmesį į vieną konkretų dalyką, tai yra vartotojai. Nuostata dėl vartotojų bus e, labai svarbu, nes mes iš tiesų kalbame apie sisteminę pusiausvyrą ir uh, racionalų pagrindą. Ir tuo pat metu turime nepamiršti, jog teikiame tam tikras garantijas pagrindinių sandorių šalių klientams arba mhm. vartotojams, kurie dirba su klyringo institucijomis. Ir savo pranešime mes turime pabrėžti tinkamą ir atitinkamą vartotojo apsaugą. O čia jau egzistuoja bendra problema. E, ji yra labai delikati, jautri ir kažin ar galima teikti, kad šiame pranešime ši problema yra tinkamai aptarta. Taip, tas pats pasakytina apie išvestinius vertybinius popierius E, šioje srityje turi būti nustatomi mokesčiai atitinkamų lygmenių ir nepiknaudžiant padėtimi. Ir e, dabar yra akivaizdu, kad vartotojams turi būti numatyta tam tikra apsauga ir negalima perkelti krizės padarinių vien tik tai ant vartotojų pečių. Taigi, baigdamas, norėčiau trumpai aptarti ir e, centrinių vertybinių popierių depozitoriumų klausimą. Manau, kad pasiūlytas modelis atitinka tai, ką mes e, aptarėme savo diskusijoje. Bet kad e, šiame dokumente nemanau, kad galėtumėm sukurti tam tikrus įpareigojimus finansinės struktūros e, kontekste centrinėms depozitoriumams. Centrinių depozitoriumų klausimų pagrindinį vaidmenį turėtų vadinti centrinės priežiūros institucijos, nes ištikus kriziai būtent jos turėtų užtikrinti, kad būtų imtasi reikiamų priemonių. Jeigu krizę paliestų pagrindinės sandorio šalis, e, būtina išvengti skaudesnių pasiekmių ir užtikrinti finansinį stabilumą. Tai buvo tik tai keletas mano pirminių pastabų, ir kurias aš norėjau pateikti komiteto narių dėmesiui. Bet bet e, aš manau, kad tikrai reikia nuoširdžiai padėkoti mm. e, pranešėjai už puikiai atliktą e, darbą. Ir aš tikiuosi, kad mano pastabos taip pat bus naudingos. Mes čia nagrinėjame labai naują sritį ir akivaizdu, kad susidursime su sunkumais. Aš esu šešėlinė pranešėjimai ir noriu taip pat pasisakyti. Patiekosiu Kei už pranešimą ir už pateiktas diagramas bei schemas. Manau, kad tos schemos dar sudėtingės, kai mes jas panagrinėsime detaliau. Dėl taikymos ryties. Čia greičiausiai reikėtų E, kalbėti apie dvi pranešimo dalis, tai yra e, pagrindinės rinkos infrastruktūros dalys. E, čia buvo suformuoluoti tam tikri klausimai, suformuoluoti kai kurie pasiūlymai ir pas, kai kurie pasiūlymai komisijai, juolab, kad komisija ketina priimti teisės aktų šioje srityje. Jūs taip pat palėtėte keletą klausimų, kuriuos reikėtų toliau patirinėti. Pavyzdžiui, aš nežinau, ką reikėtų daryti su turto valdymu, turto valdytojas. Iš tiesų, jei panagrinėsime tas problemas, kurios e, iškyla, pavyzdžiui, e, leidžiant e, vertybinius popierius ar taikant e, arba užsimant kitokią veiklą, tai iš tikrųjų čia e, Mes susidurėme su daugybė aspektų, su daugybė, su daugybė klausimų, į kuriuos atsakymų dar neturime. Ir tie dalykai tikrai yra sudėtingi. Mes jų negalime pamiršti, negalime jų ignoruoti, bet turime toliau nagrinėti pagrindinės rinkos infrastruktūros e, aspektus. Piteris bandė užsiminti apie draudimą. Bet reikia pripažinti, kad bankų atgaivinimo ir pertvarkymo e, naštą mes iš dalies perkeliame vartotojams. Ir mm, iš tikrųjų tai atsiliepia ir draudimų bei pensijų sistemoms. Jos irgi turės surasti savo sprendimus. Aš tiesiog tikiuosi, kad ta našta buvo pakankamai išskaidyta ir išskirstita, e, kad nesukeltų krizių kitose finansų sektoriuose. Nežinau, e, e, kaip tai spręsti, tų siūlymų dar neturime, bet bent jau turime atkreipti dėmesį. Dabar dėl bankų. Dvi didelės institucijos pradėjo gyvendinti atgaivinimo ir pertvarkymo planus. Į tą atkreipė dėmesį beveik visi kalbėjusi ir e, šiame kontekste reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog atgaivinimas ir pertvarkymas turi būti vykdomas pagal kruopšį e, parengtą planą. Be abejo, kai kurie dalykai, kai kurie klausimai bus sprendžiami e, e, centrinėme banke, nes centriniai bankai vaidina tam tikrą vaidmenį atsiskaitimų sistemoje, mokėjimo sistemoje ir jie negali ne, bankrutuoti. Mums reikia tiesiog išskirti, e, kokios yra tos pagrindinės arba esminės funkcijos ir tada pasižiūrėti, e, kokias procedūras galima taikyti iškilus vienokiom ar kitokiom problemom. Ir taip pat reikės, e, reikia ne, dar pagalvoti, kaip elgtis tokiuose situacijose, kada atsiskaitimai ar mokėjimai vėluoja, bet jie yra atliekami. Mm, kai kuriais atvejais galbūt e, teks sustabdyti tam tikrų reikalavimą, e, reikalavimų taikymą arba galiojimą. Pavyzdžiui, kai tos sumos ar atsiskaitimai yra pereinamajame e, ar perkelimo etape. Aš bandau iš tikrųjų suprasti, e, kaip jūs apibrėžiate arba kaip galima būtų apibrėžti pagrindinę sandorio šalies klientą ar vartotoją, galbūt kaip paskutinė instancija. E, galbūt pagrindinė sandorio šalis ar bankas e, yra paskutinės instancijos, e, į kurias kreipiamasi iškilos problemams. Tai yra dar vienas neatsakytas klausimas. Ir jeigu lyginsime su bankais, tai reikia prisiminti indėlininkus, kurie bankui bankrutavus arba tapus nemokiu netenka savo indėlių, bet vėlgi yra indėlių draudimas. Ir panašu, kad rizika patiria mm, visi. Ir netgi perkant išvestinius e, vertybinius popierius e, reikia sustaikyti su tą mintimi, kad praloši. Mes tą tikriausiai visi žinome, galbūt nelabai lengvai su tuo susitaikome. Taigi, grįžtant prie pranešimo, jūs kalbėjote ir apie e, vartotojus bei klientus. Ir e, čia šio tokio vaidmenį vaidina mažos klyringo institucijos arba tarpuskaitos institucijos. E, šį, šią sritį arba šitą tarpininkavimo sritį taip pat reikėtų atidžiau tik panagrinėti. Tai yra klausimas, kurio mes nespėjome panagrinėti. Ir vakar mes buvome užsiminę apie tai, kas yra priimtina ar nepriimtina teikiant užstatus įvairiose situacijose. Taigi, akivaizdu, kad dar reikalinga atlikti daug tyriamojo darbo. Jūs tai pranešime taip pat kalbame apie poreikį bendradarbiauti, koordinuoti rengiant atgaivinimo ir pertvarkymo planu. Tai yra numatyta EBA e, reglamente e, Europos e, bankininkystės reglamente. Ir manau, kad čia reikėtų taip pat pasiremti šiuo Um, šitą instituciją e, e, bei atitinkamomis nuostomis, e, jeigu mes norime iš tiesų taip pat atsižvelgti ir į tai, kas yra galvojama tarptautinių lygmenių. Centriniai vertybinių požiūrių, popierių depozitoriumai mes turime apsispręsti dėl apibriešties, ar tai yra bankai ar ne bankai, ar tai yra kredito institucijos ar ne. Kredito institucijos pagal apibrėžimą dabar gali e, taip pat priimti ir indėlius ir tai reiškia tam tikrų riboto licencijų praplėtimą. Turime pažiūrėti, kokios bus pasiekmes ir apsispręsti, ar jiems turės įtakos Europos banko atgyvinimo ir pertvarkymo direktyva. Ir Ir vėlgi, e, manau, Danuta gana aiškiai pasakė, kad kai kurie dalykai yra labai tiesiogiai susiję su informaciją. Ir mes e, dažnai darome hipotezės, e, bandydami rasti atsakymus į kas kam priklauso. E, notarų veikla arba notarų atliekamos funkcijos taip pat yra spręstinos ir svarstytinos, ypač kai kalbama apie užstato klausimus Na, aš tikiuosi, kad vasarą mes turėsime dar laiko pagalvoti apie visus tuos dalykus, kaip juos išspręsti, kaip juos suformuluoti. Ir tikiuosi, kad per vasarą sugebėsime pasiekti pažangos ir taip pat pateikti mm, vertingų pastabų. Tai tiek kol kas mano labai asmeninių mm, minčių. O dabar e, žaliųjų frakcijos atstovas Žampol Besiai nori pasisakyti žodis jam. Holiday, Turiu pasakyti, man, kad man kilo susirūpinimas dėl jūsų vasaros atostogų, jeigu tikrai galvojate apie visą tai mąstyti per vasaros atostogas. Uh, Ponas Filip Lambert yra e, šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu, bet jis šiuo metu balsuoja į tie komitete, taigi aš perduosiu jo pastabas. Tai yra gana techninis klausimas, ir jis su kiekviena diena tampa vis techniškesnis. Dėl to pateiksiu savo nuomonę. Noriu padėkoti Kei. Visos rekomendacijos, kurias pateikėte dėl pagrindinių sandorių šalių ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų yra puikios, nelabai ką turime pridurti. Taigi iš karto pereisiu prie tų dalykų, kuriuos mes norėtume įtraukti į pranešimą. Visų pirma, taikymos rytis Mano nuomonė, viena iš svarbiausių diskusijų yra susijusi su draudikais. Jei pažvelgtume, kas atsitiko su AEG kompanija, e, kilus pasauliniai kriziai, taip pat draudimo įmonėmis Junktinėje karalystėje, tai Pertvarkymo mechanizmas turėtų būti taikomas ir draudikams, žinoma, sunku būtų apsispręsti kuriems, bet manau, kad reikėtų kalbėti apie draudikus, kurie veikia tarptautiniu lygiu, kurie e, vykdo didelio masto operacijas mm, kurių, dėl kurių kilanti rizika yra nepriimtina, taigi tokiems draudikams reikia numatyti specialų pertvarkymo režimą. Manau, kad svarbus kriterijus yra didelio masto tarp valstybinė veikla ir tokiu atveju tuos draudikus reikėtų įtraukti į sistemą. Toliau klausimas dėl turto valdymo veiklos ir mokėjimų sistemų. Mes manome ir apie tai kalbėjo Sharon, kad gana sunku identifikuoti tokius subjektus, bet yra daug bankų, kurie įsitraukia į labai svarbę veiklą, tai yra repo sandorių, dirba repo sandorių e, rinkoje, taip pat atlieka pavertimo vertybiniais popieriais operacijas. Reikėtų galvoti, ką daryti su tokiamis institucijomis, stebėti jų sisteminę svarbą ir galvoti, ar nereiktų jiems sukurti e, E, specialaus pertvarkymo režimo, bet visų pirma reiktų apsispręsti, kaip identifikuoti tokius subjektus. Tokia būtų antra pastaba. Trečia ir paskutinė pastaba. Jūs jau sakėte, kad be specialau, specialios didelių e, bankų rizikos stebėsenos mes manome, kad ir Europos sisteminės rizikos valdyba ir ESA turėtų dalyvauti dalyvauti sisteminės visame tinkle esančios rinkos stebėsenoje. Manau, kad apie tai būt, taip pat būtų galima užsiminti pranešime. Taigi, galite tikėtis iš mūsų pakeitimų šiomis trimis temomis, kad būtų sutvirtintas pranešimas, o e, visas jų, visoms jūsų rekomendacijoms dėl pagrindinių sandorių šalių ir depozitorimų mes palaikome. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jorgin. Ne, šiuo metu pastabų neturime. Guja, vardu. Toliau Piteris, matau, paprašė žodžio. Ačiū, Šeron. Manau, mes visi stebėjome, kas vyko su AEG Tai buvo vienas didžiausių finansinės rinkos dalyvių žlugimo pavyzdžių. Turbūt tikrai nėra jokio pasiteisinimo tokiai dideliai draudimo bendroviai dalyvauti tokiuose operacijose ir susidurti su problemomis. Prie to, kas jau buvo padaryta, manau, mes turėtume labai paprastai padiskutuoti kas jau padaryta ir tada apsispręsti, ką dar reiktų padaryti. Aš esu šiek tiek sunerimas dėl poveikio draudimo bendrovėms, paprastoms draudimo bendrovėms. Čia nekalbu apie didelius bankus. Man kartais kyla klausimų, kaip bankai tvarko savo balansą ir kas yra skiriama indėlininkams ir tiems asmenims, kurie yra įsigiję banko produktų. Danuta sakė, kad e, būtų įdomu sužinoti, kokia yra patėdis dėl mokumas 2 reglamento. Aš irgi norėčiau gauti informacijos šio klausimu. Bet manau, kad galima tikėtis pakankamai e, gero sprendimo dėl ilgalaikių garantijų, dėl turto traktavimo. Reikėtų apie tai kalbėti trišalėse dėrybose ir apie tai reikėtų pakalbėti ypač tada, kai jau parlamentas nuspręs balsuoti. Visos šios diskusijos turi vykti paraleliai. Bet um, apskritai turiu pasakyti, kad draudimo sektorius, turint galvoje jo valdomo turto dydį, yra labai svarbus. Jis svarbus ir dėl rizikos, ir bendros veiklos. Taip pat pritariu tam, ką sakė e, Kei dėl tarptautinių principų, pavyzdžiui, dėl e, draudimo priežiūros institucijų tarptautinės asociacijos principų. Toliau atskirimas, investicijos ir turto valdymas, valdymo atskirimas. Parlamente nepavyko pasiekti, kad šios veiklos būtų teisiškai uh, atskirtos. Galbūt vertėtų prie šios temos kažkurio metu grįžti. Reikėtų, turint galvoje tam tikrų institucijų žlugumus, žlugimus, vis dėlto pagalvoti apie investuotojų apsaugą. Ir dar kei norėčiau pasakyti, ši mano pastaba tikrai nebus priešiška, bet noriu pasakyti, kad Kas kart, kai kalbame apie finansinės institucijas, yra kalbama apie bankų sektorių. Bankų sektorius mums nepatikė rekomendacijų, kaip e, dirbti šioje srityje. Ir gali būti, kad kitos finansinės institucijos, kurios dalyvauja e, rinkoje, gali joms gali būti pritaikytas toks pats mechanizmas kaip bankams. Iš tikrųjų, reikėtų galvoti ne vien apie bankų sektorių, mums reikėtų kitaip pradėti galvoti apie kitas finansinės institucijas. Šis rytis yra labai e, sudėtinga. Klausydamas jūsų ir skaitydamas aiškinamojo memorandumo E, aš išvelgiau tam tikros kritikos dėl dabartinės situacijos. Taigi manau, kad ir vienas ir kitas institucijas e, reikėtų aptarti. Šis darbas turėtų vykti lygiai grečiai, bet nemanau, kad draudimo įmonės turėtų mokėti už tai, kas yra daroma bankų sektoriuje. Išklausęs visų komentarų, manau, mes tikrai pasieksime pažangos nagrinėdami šį dokumentą ir tik, turbūt bus pateikta ir pakeitimų. Bet aš norėčiau pasiūlyti Jums pake, šiek tiek pakoreguoti savo pranešimo pavadinimą, nes terminas resolution pertvarkymas yra vis dėlto skirtas bankų sektoriui. Aš manau, kad. E, prie šio pavadinimo mums teks likti, nes jis yra paminėtas ir kitur, bet mes galėtume pridėti pantraštę. Ar Kei dar norėtų sureaguoti? Taip. Ačiū. Aš jau anksčiau rengiau kitą pranešimą, kurio pavadinimo taip pat nepavyko pakeisti. Ten buvo frazė ir taip toliau ir nieko čia negalėjome padaryti. Taigi šį kartą bus taip pat. Jungtinė, Europos Sąjungoje mes tikrai nuėjome ilgą kelią užtikrindami stabilesnės rinkas ir jų funkcijas. Ir reglamentuose jau yra numatyta daug nuostatų dėl valdysenos ir dabar daug kas veiks geriau nei anksčiau. Taigi tikrai neturėtume manyti, kad mes čia viską pradedame nuo tuščio lapo. Mes jau turime labai gerą bazinę struktūrą, kuri jau patvirtinta arba greitai bus patvirtinta. Tačiau, kalbant apie mokėjimo ir atsiskaitimų sistemos komiteto ir traptutinio vertybinių popierių komisijos organizacijos rekomendacijas, jos yra skirtos nebankiniams institucijoms. Ir reikia suprasti, kad e, kilus kriziai prasideda apmąstymų procesas, jis jau vyksta ir dėl jo yra susitarta su rinkos reguliavimo institucijomis. Taigi reikia teisinės bazės, kuri padėtų užtikrinti visos rinkos stabilumą, o ne vieno rinkos dalyvio um, stabilumą. Taigi mes dabar siekiame CPSS ir JOSKO principus perkelti į ES teisės aktus ir užpildyti esamas spragas. Aš um, sutinku su ponia Hubner, kad šis klausimas yra svarbus įvairiose sritise ir ne tik ES, bet ir pasauliniu lygiu. O Sharon e, pasiūlymas tam tikrą vaidmenį suteikti ir ISA taip pat e, yra naudingas manau, kad reikia jai priskirti tam tikro koordinavimo vaidmenį. Kalbant apie taikymo sritį, man atrodė, kad mes jau buvome prieartėję prie sutarimo dėl taikymo srities ir numatėme apsiriboti pagrindinėmis sandorio šalimis ir mm, centriniais vertybinių popierių depozitorimais ir galbūt mokėjimo sistemomis, bet kolegos dabar sako, kad taikymo sritis turėtų būti platesnė. Taip pat ponas Domeničiai ir ponas Skinner sakė, kad valdyt turto valdytojai pradeda taikyti naujus verslo modelius, ar mes to norime ar ne. Jų veikla keičiasi. Jūs kalbėjote apie nuostatas dėl likvidumo, dėl tam tikrų hipotekos aspektų, kuriuos minėjo Sharon, bet aš manau, kad šį darbą dėl jų reikėtų atlikti atskirai, nes šis rytis yra labai plati. Taigi, galbūt nevertėtų to įtraukti į šį pranešimą. Ta pati galiu pasakyti ir apie draudimą, turint galvoje padėti dėl mokumas 2. Aš manau, yra dar per anksti šiame pranešime per daug išsamei apie tai kalbėti, nes darbas su pagrindinėmis sandorių šalimis ir centriniais vertybinių popierių depozitoriumais ir galbūt mokėjimų sistemomis yra daug labiau pasistumėjęs. Man buvo susidaręs įspūdis, kad mes rengiame tikslingesnį e, pranešimą. Ir žinoma, aš dar padiskutuosiu su šešėliniais pranešiais, apsispręsime, uh, dėl pranešimo taikymo sritis, bet man atrodo, kad linkstama prie siauresnės taikymo srities pranešimo. Nes kitos rytis yra labai plačios ir sudėtingos, jas reikėtų nagrinėti atskirai. Aš nesakau, kad bankai ir finansinės institucijos yra tapatus ir tikrai aš ne, nesu bankų priešė. Bet reikia neužmiršti, kad tos pagrindinės rinkos infrastruktūros subjektai krizės metu liko gana tvirti, toms institucijoms neprireikė pasinaudoti kažkokiais kriziniais fondais. Čia mes kalbame apie ekstremales sąlygas, apie visišką žlugimą. Ir mes siekiame priversti įmonės parengti atgaivinimo ir pertvarkymo planus, kad jos iš apmastytų, ko imtis kraštutinių atvejų. Taip pat e, mes norime, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas, jeigu nu, įvyktų kurio būtų galima pasiremti, jeigu įvyktų kažkas nenumatyta ir nemanau, kad kas nors prieštarautų tokiam požiūriui. Aš esu dėkinga už visas išsakytas pastabas. Mm, pasižymėjau mm, pastabą, kad linkstama kurti atskirą atgaivinimo ir pertvarkymo sistemą e, kritinės infrastruktūros valdytojams, e, kad tai nebūtų bankams skirtas mechanizmas. Taip pat kyla klausimas dėl bankų indėlių, kada e, yra pradedama naudotis klientų turtu. Manau, kad jeigu jau nusprendžiama jo pasinaudoti, tai turi būti daroma su nacionaliniu kompetitingu institucijų e, rekomendacijomis ir gairėmis. Ir Bet jeigu jau prieinama prie to etapo, kai prireikia to pasinaudoti, tai reiškia, kad situacija yra tikrai prasta. Uh, Yra buvę situacijų, kai prireikė keleto rekapitalizacijos e, etapų ir prireikė tarpuskaitos e, centrų e, pagalbos, bet vis dėlto aš manau, kad bus numatyta tam tikra ugnesenė pertvarkymo planuose ir jie bus remiamasi. Ačiū ir lauksiu jūsų pakeitimų iki rugsėjo mėnesio. Taip, ačiū, kaip jau sakiau, terminas teikti pakeitimus yra rugsėjo trečia diena, taigi jūs dar atostogausite. 23 rugsėjo bus svarstoma, taip pat ketinama e, spalio mėnesį balsuoti komitete ir vėliau perduoti klausimą plenarniai sesijai. Dabar aš norėčiau perduoti pirmininkavimo funkcijas kolegai, nes e, aš turiu dalyvauti tarp instituciniuose susitikimuose su Europos centriniu banku. Okay, let's start moving to the report of... Kągi uh, dabar, pakalbėkime apie Jurgen Kliūtę pranešimą. Mokėjimas sąskaitos ir e, tinkamų įmokų palyginamumas. E, mokėjimo sąskaitos su jų esminėmis charakteristikomis. Pone Kliūtė, žodis jums. Dėkoju. Norėčiau pradėti nuo to, kad turiu pasakyti, jog prireikia nemažai pastangų, jog projektas pasiektų komisiją. Dėl to pradžiai noriu tiesiog pasveikinti tą faktą, kad komisija pateikė pasiūlymą Tai galėtų mums būti geras pagrindas darbui. Na ir to pačiu noriu sakyti tam tikrų nuogastavimų. Mes dar 12 metų e, Liepos 4 dieną pradėjome ruošti šitą nuomonę ir e, kalba ėjo pirmiausia apie mokėjimo sąskaitas. Tuo metu pavyko surinkti didelę balsų daugumą, didelį pritarimą ir tikiuosi, kad dabar galime šio pranešimo kontekste tęsti darbą, renkti dabartinį dokumentą ir tokiu būdu tikimės, kad galų gale teisinis sprendimas bus naudingas mūsų piliečiams. Mes turime įvertinti vartotojų poziciją, tačiau taip pat turime užtikrinti tinkamą e, konkurenciją mokėjimų sąskaitų sektorija. Tai reiškia, kad reikia atkurti pasitikėjimą bankais, nes esama valstybių narių, kur bankais jau nebepasitikima. Vakarų Europoje mes gal ir nelabai įsivaizduojame tokios situacijos, tačiau daugelį kitų pasaulio valstybių žmonės mėliau laiko pinigus kažkur papagalvę, o ne deda juos į patikimą banko sąskaitą. Taigi ši direktyva mums galėtų pagelbėti atkurti pasitikėjimą bankais ir tai leistų baigti kurti vieną bendrą rinką, bent jau bankų sektorijoje. Komisijos pasiūlymas neapsiriboja vien tik tai galimybę atsidaryti bankų sąskaitą, jis taip pat kalba apie e, įvairių taikomų mokesčių ir įkainių skaidrumą, teisinį užtikrintumą. Tais atvejais, kada e, klientas keičia banko sąskaitas arba netgi keičia pačius bankus. Na ir jeigu aš nagrinėčiau pastraipsniui visą šitą pranešimą. Tai pirmiausia, kalbama apie mokesčius ir įvairius įkainius. Įmokas komisija teikia visą eilę pasiūlymų, kurie leistų klientams geriau suprasti ir palyginti tarpusavėje bankų taikomas sąlygas ir įkainius. Taip pat komisija E, nori palengvinti klientams galimybę nuspręsti, kuriam bankė geriausiai daryti sąskaitą. E, pozicija tarp valstybių narių skiriasi, tačiau komisija bent jau siekia, kad būtų labai aiškiai nurodyta, kokie mokesčiai mami už kokias sąskaitas, už kokias operacijas. E, visa terminija, pasak komisijos, turėtų būti suderinti europiniu mastu. Taip pat bankas turėtų klientams pateikti savočią glosarijų terminų sąrašą. Ypatingai tais atvejais, kada klientam gali būti sunkiau suprasti visą ten pateiktą informaciją. Taip pat turi būti galima palyginti įvairius įkainius, mokesčius susijusius su viena sąskaita ir palyginti juos su kitų sąskaitų mokesčiais įkainis. Taip pat komisija siūlo tam tikrą kokybės ženklą E, kur būtų įvertinami tinklalapiai, e, lyginantis bankų sąskaitų įkainius. E, tai būtų komisijos pasiūlymo elementai. Na ir mes kalbame apie tam tikras sveikų protų pagirstas taisyklės. Šiai dienai, pavyzdžiui, jeigu aš einu į parduotuvę, visiškai normalu, kad kainos parduotuvėje yra viešai iškabintos, taigi visi atėję į parduotuvę mato, kiek kas kainuoja. Tačiau kalbant apie bankų sektorių, bankų sąskaitas, taip ne visada yra. Todėl kyla klausimas, ką būtų galima padaryti. Kad bankai laikytųsi daug maž tų pačių normų, kaip ir likęs ekonomikos sektorius. Ne vienoje srityje aš pateikiau tam tikrų pasiūlymų, tam tikrų pakeitimų, mes norime šiek tiek e, išvalyti teisinę medžiagą, kadangi e, skiriasi, pažiūrėjau, kurios apibrieštis, lyginant su finansų paslaugų direktyva ir kitomis, ir e, kitais dokumentais. Taigi, tam, kad būtų išvengta nesusipratimų, neteisingo interpretavimo ar panašiai, norime suvienodinti terminologiją. Prieš atidarydamas banko sąskaitą, klientas turėtų būti informuotas apie visus galimus mokesčius, įmokas, įkainius, įskaitant taip pat ir bet kokias palūkanas. gaunamas palūkanas arba mokamas palūkanas. Bet kokie mokesčiai ir įmokos turi būti skaidrus, reguliavimo institucijos turės atsakyti kad tai būtų užtikrinta ir nepaisant to, kad gali egzistuoti tam tikri privatus tinklalapiai, reguliavimo institucijos taip pat turėtų atidaryti specialius palyginimo tinklalapius, bet to turėtų būti sukurtas europinis portalas, kuris leistų klientams prisijungti prie nacionalinių tinklalapio. Aš nekalbu apie kažkokią tai europinę ten, svetainę, europinį tinklalapį, kuris dubliuotų tų nacionalinių tinklalapių darbą, tačiau jame turėtų būti sukauptas visas naudingos nuorodos. Kalbant apie mm, bankininkysės sektorių, kartais pereiti nuo vienos banko sąskaitos prie kitos mm, nėra taip paprasta. Procedūros yra sudėtingos, griosiškos. Na ir tai atbaido klientus. Taigi komisija ir kitos europinės institucijos turi e, nustatyti aiškę tvarką, kiek tai gali trukti, kokia yra protinga tokio perimo e, trukmė, kadangi kartais bankai vilkina procesą, nes nenori prarasti klientų arba kelia sąlygas dėl, sakykime, atlyginimų pervedimo į konkrečią sąskaitą ir panašiai. Komisija visų šių užduočių e, liūto dalį E, siūlo užkrauti naujajam bankui. Tai yra bankui, kuris priima, gauna naują klientą. Šis bankas turėtų atlikti didžiąją darbo dalį. Jeigu sąskaita buvo atidaryta bent jau metus, klientas neturėtų mokėti jokių mokesčių keisdamas bankus. Be abejo, mes norime iškirsti kelią, kad žmonės nešokinėtų iš banko į banką kas mėnesį ir kas savaitę. Todėl aš siūlyčiau nustatyti tą vienų metų slengsnį ribą. Taip pat, kadangi kalbame apie vieną bendrą rinką, norime skatinti konkurencingumą, ypatingai e, mažosiuose valstybėse. Narėse. Reikėtų prisiminti, kad e, vyksta didžiulis konsolidavimas, didžiulė koncentracija bankų sektoriuje. Ir mes norime užtikrinti be abejo ir konkurenciją ir panašiai, tačiau e, taip pat turime suprasti ir kas vyksta bankų sektoriuje. Pavyzdžiui, jeigu mes turime nesepatikslo, e, nesepatipo tiesioginius sandorius, cukrinio diabeto sandorius. Čia reikia iš tikrųjų nustatyti aiškias taisyklės. Nesigilinsiu dabar į techninės smulkmenas, nes tai yra gana sudėtinga. E, tačiau turime rasti tą bendrą, aišku, visiems suprantamą sprendimą. E, norime atsikratyti tam tikros rizikos. Vartotojų asociacijos, pavyzdžiui, jau daug metų prašo poros dalykų. Jie nori, kad būtų galima užtikrinti banko sąskaitų numerių perkeliamumą, kitaip sakant, kaip panašiai kaip su mobilių telefonų numeriais, e, kada jūs keičiate operatorius, galite pasilikti tą patį telefonų numerį, taip ir su bankų sąskaitomis. E, bet tokio dalyko be abejo per naktį neįgyvendysime. Tai yra bent jau vidutinio laiko tarp tikslas. Kita vertus, manyčiau, kad jo tikrai nereikėtų pamiršti, kadangi tai labai supaprastintų žmonėms galimybę perėti iš vieno banko į kitą, perkelti savo banko sąskaitas. Niderlandos ir Mie karalystėje veikia sistema, kur mokėjimai automatiškai nukreipiami į naujas banko sąskaitas, bet tokia sistema truputį brangesnė. Aš manau, kad mes turėtume bet kuriu atveju siekti tokio pabučio techninių sprendimų, ypatingai jau kažkur išbandytų techninių sprendimų. Mano požiūriu, ES tik išloštų, jeigu pasinaudotų turimą patirtimį ir turėtų skatinti valstybės narės šias naujas nuostatas, naujas paslaugas taikyti kuo plačiau. Paskutinėme skirsnėje kalbame apie prieigą. Mes tai aptarėme pranešime savo iniciatyvoje, kai kuriuose kitose dokumentuose buvo pasiektas tam tikras kompromisas ir šis kompromisas e, man atrodė naudingas ir dabartinėme dokumente, rengiant dabartinį dokumentą. E, taigi, kiek tai susijęs su šio pranešimo atinkamus skyriumi, aš pasinaudoju tą turimą patirtimį. Taip pat e, norėčiau akcentuoti, kad reikia pradėti darybas su tarybą dar prieš rinkimus, kad būtų galima užtikrinti testinumą ir tai taip pat e, padidintų pasitikėjimą parlamentu, jeigu, jeigu viskas iš tikrųjų vyktų reikiamais tempais. Dar vienas dalykas. E, e, yra didžiulis netikimas tarp e, pranešimo savo iniciatyva e, ir šio pranešimo. E, ankstesnėme pranešime mes kalbėjome apie tai, kad visi bankai turėtų atidaryti tokią bazinę sąskaitą. Tačiau dėl tam tikros specifikos galima suprasti, kad esama tam tikrų bankų, kuriems galima būtų taikyti išlygas ir išimtis. Taigi aš manau, kad turėtumėm numatyti galimybę palikti tokią tvarką. Komisijos pasiūlyme kalbama tik tai apie vieną banką. tačiau tai tikrai nepastarnauja judumo interesams užtikrinti. Jeigu norime užtikrinti konkurencingumą ir judumą, turėtumėm siekti įtvirtinti savo modelį. Iš kieno nors banko sąskaitos numerio neturėtų matytis, kad, pavyzdžiui, jie yra kažko tai na, nepalankioje padėtyje, užima nepalankiausiam nepadėti. E, taigi reikėtų atsargiai vertinti tą komisijos pasiūlymą dalį, kur kalbama apie vieną pagrindinę sąskaitą, kurią bankas turėtų pasiūlyti. E, na, tai tiek iš mano pusės ir tai dabar lauksiu su komentaru. Ačiū, ponia Kliutė, o dabar pradėsime nuo šešėlių panašiai, panas Langė. Vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, der Kollege Klute hat sich wirklich. Ačiū, pirmininkė. Ponas Kliutė daug padirbėjo, e, nagrinėdamas e, daugiau negu šimtą pateiktų pakeitimų. Ir kaip jis pats paminėjo, jį įkvėpė Europos parlamento poziciją dėl pagrindinės banko sąskaitos. Na, kalbu su visa pagarba e, ir noriu pasakyti, kad turime laikytis tų kompromisų, kurių, kurių esame pasiekę. Ši tema yra labai įdomi ir komisija yra kalbėjusi apie mokesčius, apie prieigą. Visa tai yra vienos bendros rinkos elementai. Bet konkrečius pasiūlymus e, ne, tikrai nelengva įgyvendinti. Savo pasiūlymų projekto trečiame puslapyje komisija siūlo kad arba rašo, kad iš 58 milijonų vartotojų ES 25 milijonai į jos net nenori. nenori. Ir tai be abejo kelia daugybę problemų ir e, taip yra pas, toks sprendimas yra priimtas e, pavienio asmenų dėl įvairių prie, priežasčių. Prie Ir yra dar daug žmonių, kurie vien jau dėl tradicijos atsiskaitinėja mm, grinaisiais pinigais. Ir vien sudarius prieigą arba galimybę turėti banko sąskaitą problemos neišspręsime, nes pavyzdžiui, Vokietijoje yra labai daug žmonių norinčių atsiskaityti e, grinais. Ne tam, kad išvengtų mokesčių e, įstatymų prievolių arba kad išplautų pinigus. Tai yra tiesiog tradicija, jie taip įpratę. Ir reikia taip pat pasakyti, kad tik tai valstybės narės e, gali turėti galimybių keisti savo piliečių elgesį. Todėl visai teisinga, kad komisija parengė direktyvą, pareigodama valstybės narės imtis reikiamų priemonių. Panas Kliutė e, pristatė savo pranešimą ir atsižvelgdamas į tai, aš manau, kad valstybės narės turėtų vaidinti svarbu vaidmenį dviejose srityse. Visų pirma, tai yra jūs savo pranešime prašote papildomų deleguotojų teisės aktų ir puikiai žinote, kad kai kurie kolegos raukos išgirdę to, tokį pasiūlymą. Deleguotieji aktai tai yra biurokratinis ryškinys, kuris man irgi nekelia susižavėjimo. Ir skaitant šį pranešimą, aš nemanau, kad mums labai jau būtini tie deleguoti į teisės aktai. Kitas rytis tai yra informacija apie mokesčius, banko mokesčius. Taip, reikalavimas būtų sąžiningas ir bankai pasirinko įvairius būdus, kaip informuoti apie taikomus mokesčius. E, Vokietijoje, pavyzdžiui, yra bankas, e, kuris siūlo nemokamas e, sąskaitas, bet be abejo bankas turi uždirbti pajamas iš kažkur tai. Na, o dėl sąskaitų numerių perkelimo Aš manau, kad tai prieštarauja SEPA reikalavimais. Ponas Kliūtė labai entuziastingai nusiteikęs e, šiuo klausimu, bet e, e, turite suprasti, kad bankų sąskaitos numerios yra užkoduota šalies kodas, banko kodas ir jeigu mes bandysime dabar padaryti du dalykus, tai yra paleisti SEPA ir tuo pat metu bandyti įdėkti naują sistemą, kuri prieštarautų SEPai, tai aš manau, kad mes tik tai sukeltumėm sumaištį, juolab, kad paralelinė sistema gali kainuoti apie 15 milijardų eurų. O turint omenyje tarp bankinius įsiskolinimus, turint omenyje visas pastangas sutvarkyti bankų e, sektorių, tai visa tai tikrai užtruks ir kažin tai, ar tai yra efektyvu kita vertus ir ilguoju laikotarpiu. Ar kažina, ar ta perkeliami sąskaitų numeriai pasiteisins. Tai galbūt galėjo suveikti Švedijoje, bet e, argi Švedija tai padarė? Dėl paslaukos e, perkelimo, dėl banko sąskaitos perkelimo. Manau, kad pats vartotojas turėtų nuspręsti, kas turėtų būti perkelta į naują sąskaitą. Komisija siūlo, kad vartotojas turi turėti galimybę suteikti teisę bankui, bet tai nėra automatiš, automatiškai suteikiama teisė, nes tai kainuoja. Toliau Ponas Kliutė savo pranešime e, pateikė keletą pranešimų, tai yra pakeitimų, kurie yra gan, kai kurie iš jų yra gyvybingi, bet e, kai kiti e, ne visiškai atitinka Europos bendrijos e, galbūt dvasę. Bet kokie dokumentai turi būti pateikiami sąskaitos šalies kalba. Aš turiu e, sąskaitą Belgijoje, todėl kad esu Europos parlamento narys ir turiu e, banko sąskaitą Vokietijoje, nes e, man jinai reikalinga ir tenais, bet aš sudarau nedidelį, aš patinku į tą nedidelį procentų žmonių, kurie turi savo banko sąskaitas keliose šalyse. Ir pagal pono kliūtės pasiūlymus. Mes sukursime tik tai biurokratinę pabaisą, kuri tik apsunkins e, pinigų pervedimo, perkelimo srautus. Ir komisija e, man patvirtino, kad e, pirmosius, na, daugelis pirmųjų pasiūlymų buvo atmesti komisijos tarnybos taip pat atsižvelgia į kai kuriuos, na, tikslingus e, pasiūlymus, pakeitimus, pakeitė savo e, siūlomą projektą. Ir be abejo, e, mes pritarėme idėjai, kad kiekvienas turi turėti galimybę turėti einamąją sąskaitą. Pritarėme skaidrumo reikalavimas, bet visos priemonės, kurios peržengia šią ribą, kurios yra didesnės arba didesnės apimties negu reikalinga, e, kurios reikalingos vienai rinkai suformuoti, tai, tai jos yra nebūtinos. Ir Aš suprantu, kad e, ponas Kliūtė yra labai energingas ir entuziastingas, ir, bet e, iš tikrųjų gal truputį sulėtinkime tempą. Ir rugsėjai numatytas terminas pateikti pakeitimus rugsėjo antrą dieną. Aš manau, kad tas terminas yra per trumpas. Nepamirškite, kad bus atostogos. Galbūt 15 rugsėjo būtų realesnis terminas. Mes norime bendradarbiauti su jumis ir mes esame suinteresuoti, kad direktyva būtų protingai sudaryta. Bet e, kita vertus mes negalime to daryti, piknaudžiaudami valstybių suverenumu. Dėkoju. Toliau ponas Tack för ordet. Eriksson. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už tokį išsamų parengtą projektą. Kai kurie esminiai dalykai gali būti priimti arba jiems galima pritarti be didesnių problemų. dėl šio pranešimo buvo balstuojama 2012 metais ir būtent šio pranešimo pagrindu mes ir tęsėme šį darbą. E, čia reikėtų prisiminti, dėl ko buvo sutarta 2012 metais ir pakartoti tai šiame dokumente. Reikia pripažinti, jog mes negalime pamiršti subsidiarumo principo Bet šioje srityje Europos Sąjungos teisynas jau yra gana išsamus. Ir čia kalbame apie 25 milijonus Europos piliečių, kurie nori turėti banko sąskaitą, bet neturi. Mes kalbame apie rinką, kurioje egzistuoja na, mokesčių sviravimas, tai be abejo sukuria sunkumus ir visi žino, kaip sunku yra pakeisti banką ar pakeisti sąskaitą. Tam, kad pakeistum banką, tenka įsivelti į gana sudėtingą procedūrą. Ir iškyla daug sunkumų. Ir būtent dėl šių sunkumų uh, atsiranda e, kliučių toliau formuoti vieną bendrą rinką šioje srityje. Ir taip pat reikia paminėti, kad finansų sektorius taip pat bando išlošti laiko e, ir prieštarauja daugeliui pasiūlymų. Mes e, siūlome taisyklės, kurios pakeis bankų veiklą, jos turi būti skaidrios. Ir galiausiai tikriausiai tenka pripažinti, kad e, vargiai ar pakeitus banką, e, bankų sistemos paslaugos e, bus kokybiškesnės. Yra kai kurie dalykai pranešime ir pateiktame projekte, kuriuos reikia toliau panagrinėti ir patobulinti. Todėl mano galva būtų visai protinga, kad atsižvelgiant į situaciją mums reikėtų veikti e, bendruo, bendrijos lygmeniu. Mes e, turime bendradarbiauti su projektą rengiančiomis institucijomis ir užtikrinti, kad tekstas būtų nuoseklus. E, teisė į banko sąskaitą yra universali ir ta ir tai taikoma visiems. Taikoma visiems e, banko paslaugų tiekėjams ar banko produktų tiekėjams. Turi būti nustatytos pagrindinės e, bankų sąsk... banko sąskaitų e, taisyklės, tvarkymo taisyklės. Na, pagrindinės sąskaitos klausimas Gali būti taip, kad priemus pagrindinės sąskaitos nuostatas, e, kai kuriai piliečių, kai kurios piliečių grupės bus tiesiog jiems uždėtas tam, tam tikra etiketė. Todėl nega, neturėtumėm priimti tokių nuostatų, kurios e, dar padidintų E, tų visuomenės grupių ats, e, atskirti. E, manom, kad einamojo sąskaitoje turi būti teikiamos pagrindinės arba einamosios sąskaitos pagrindu turi būti teikiamos pagrindinės paslaugos ir taip pat manome, kad mokesčiai už einamosios sąskaitos tvarkymą turėtų būti minimalūs. Kiekvienas e, turi mokėti mokesčių už sąskaitų tvarkymą, gal ir taip, bet tie mokesčiai turi būti e, paprasti ir suprantami. Kuo mažiau neiškumų, kuo daugiau skaidrumo, tuo geriau. O dabar viskas atrodo pernelik sudėtinga. Atrodytų, kad mes priimame teisės aktus tam, kad paprastytumėm gyvenimą vartotojui, kad jis galėtų palyginti e, tuos pačius dalykus, palyginti bankų siūlomus mokesčius. Ir žiūrint į kai kuriuos pasiūlymus šiame projekte, kažin ar mes padidinsime skaidrumą. Yra pagrindinės paslaugos, kurios yra siejamos su pagrindinė sąskaita, o nesiūloma, pavyzdžiui, tai yra, bet nekalbama apie galbūt už tam tikras paslaugas mokamų mokesčių. Galbūt vertėtų pagalvoti apie tam tikrus bankų keitimo apribojimus ir galbūt būtų protinga leisti valstybėms narėms e, turėti tam tikrą veiksmų laisvę, numatyti taisyklės taikomas bankų keitimui arba norintiems pakeisti banką. Bet tos taisyklės taip pat turi būti veiksmingos ir efektyvios jau dabar egzistuojančios efektyvios ir veiksmingos bankų keitimo taisyklės ir toliau turėtų galioti ateityje. Man, manau, kad turime laikyti skaidrumo principo ir aiškiai pasakyti, kiek kainuoja pakeisti banką. Turime įvertinti ir tarp valstybinės banko keitimo galimybės Tai dabar padaryti nėra lengva ir manyčiau, kad taip, šita procedūra taip pat turėtų būti supaprastinta. Tad mes tikrai turime siekti pažangos e, dėl skaidrumo, dėl sąskaitų perkelimo. Tokios yra mano preliminarios pastabos. Manau, kad pranešimas e, yra e, gana struktūrizuotas, e, jis yra puikus pagrindas tolesniam darbui ir galiausiai pas, na, pasitarnaus visiems mūsų pilietėms. Ačiū, o toliau ponas Filipas Debeker. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ponui Kliūtė už iki šiol atliktą darbą ir dirbdamas su pakeitimais ir anksčiau, kai buvo rengiamas pranešimas savo iniciatyva šią temą. Manau labai gerai, kad šis darbas grindžiamas anksčiau šio parlamento ir komiteto atliktų darbų ir pranešimų. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras, jame atsižvelgiama į realiai egzistuojantį poreikį. Tačiau diskusijų pradžioje pačioje diskusijų pradžioje norėčiau atskirti dvi problemas, su kuriamis bandome kovoti. Viena vertus mes kalbame apie socialinę atskirtį. Žmonės, kurie neturi galimybės turėti paprasčiausios mokėjimos banko sąskaitos dėl ekonominių ir socialinių priežasčių. Kita vertus, mes bandome spręsti ir vidaus rinkos problemą ir tarp valstybinę problemą. Taigi egzistuoja dviejopi šių e, dviejų gyventojų grupių poreikiai ir mes iš pat pradžių turime atskirti tos poreikius ir juos atsižvelgti. Taip pat ir mūsų tikslas šio požiūriu turi būti dviejopas. Viena vertus mes kalbame apie bazinės mokėjimo sąskaitas, e, siekiame spręsti, užtikrinti socialinę ir finansinę aprepti ir tuo pačiu metu siekiame spręsti vidaus rinkos problemas. Aš manau, kad apie jų tikslų galima siekti vienu metu ir manau, kad tie žmonės, kurie dirbo prie šios temos praeitie ir dirba dabar, mm, siekia to paties tikslo, tiesiog šiek tiek skirsis sąlygos ir būdai, kuriais bus siekiama to tikslo. Ir dabar norėčiau pasidalinti savo mintimis ir apie komisijos ataskaitą ir apie pono kliūtę pranešimą. Visų pirma, dėl sąskaitų perkelimų. Mes žinome, kad kartais E, sąskaitų perkelimas iš vienos valstybės narės į kitą užtrunka ilgai ir pareikalauja didelių išlaidų. Taigi mes turime siekti, kad perkelimas vyktų greičiau ir paprasčiau tarp valstybių narių. Sąskaitos yra perkeliamos ir valstybių narių viduje ir reikia paprastinti šios procesus. Kitas dalykas yra mokesčiai į juos taip pat reikia atsižvelgti. Reikia iš anksto žinoti, kiek kainuos banko sąskaita ir su jie siejamos įvairios paslaugos. Taip, tai neturi būti nemokamas dalykas, turi būti numatyta galimybė nustatyti paslaugų kainą, tačiau tos kainos neturi būti daug didesnės nei kitų. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra įsteigtos mm, pelno nesiekiančios institucijos, kurios tiekia, teikia bankinės paslaugas. Taigi čia reikia neužmiršti ir subsidiarumo principo, bet e, apskritai visos Europos lygių reikia užtikrinti skaidrumą. Ponas Kliute taip pat e, sako, kad reikėtų atlikti ekspost kainų analizę. Aš manau, kad tai gali šiek tiek komplikuoti situaciją. Manau, kad iš karto turime susitarti dėl aiškaus konkrečių paslaugų paketo su konkrečiomis sąlygomis, kainomis. Standartizavimo klausimas taip pat yra svarbus. Nesu įsitikinęs, kad reikėtų kurti naują terminologiją. Manau, kad pakaktų suderinti įvairiose valstybėse narėse dabar vartojamus terminus, nes ir čia mūsų svarbiausias tikslas yra aiškumas ir skaidrumas. Ponas Kliutė siūlo galimybę perkelti bazinės mokėjimo sąskaitas, paliekant tą patį jų numerį. Aš manau, kad techninių požiūrių tai būtų labai sunku padaryti. Tai nebūtų labai naudinga. Ponas Lengė apie tai jau kalbėjo. Čia turime pasirūpinti, kad techninės problemos, kurių mes sukelsime, nebūtų didesnės už mūsų dabar sprendžiamą problemą. Apskritai Manau, kad mūsų rengiamas pranešimas turi būti didelio užmojo. Žinau, kad vis dar vyksta dėrybos su taryba, bet noriu paraginti visus renkti didelio užmojo pranešimą, jame kalbėti apie socialinę ir finansinę aprepti, taip pat apie tai, kad reikia sudaryti sąlygą žmonėm laisvai judėti per sieną. Pavyzdžiui, dabar daugiau žmonių persikelia į kitas valstybės narės, tai daro ir studentai, ir darbo ieškantys žmonės, reikia pasirūpinti, kad būtų kaip galima mažiau kliučių e, bankų sąskaitų srityje. Taigi reikia pasirūpinti, kad pranešimas būtų geras. Ačiū. Ačiū, ponas Gygold. Ačiū, neturiu daug ko pridurti. Tiesiog pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, jo galų gale šis pranešimas yra pateiktas. Jo laukiame ilgai. Pranešėjas mums minėjo, su kokiamis problemomis susidūrėme. Mm, su problemomis susidūrė ir Mišel Barnier, e, komisijos narys Mišel Barnier komisijoje. Manau, mes neturėtume sudaryti įspūdžio, kad Europai rūpi viskas, kas susijęs su finansų rinkomis, tai yra bankai, kredito įstaigos, draudimo įmonės, bet kai asmuo nori atidaryti banko sąskaitą arba nori uždaryti brangiai kainuojančią banko sąskaitą, tai mums nerūpi. Taigi labai svarbu, kad, kaip sakė Filip Debakė, mes šiuo klausimu parengtume didelio užmojo pranešimą. Taip pat turime būti atsargus. Kai kurių valstybių narių pasirinkti sprendimai yra skirtingi ir mes turime būti labai atsargus ir pasirūpinti, kad galimybė atidaryti bazinę mokėjimo sąskaitą netaptų diskriminavimo priemonę ir taip pat, kad kliento informacija netaptų matoma trečiosiam šalims, kad mes nesusilpnintume kliento pozicijų, užuot jas sustiprinę. Taip pat gali susidaryti ironiška situacija. Kai, kurie, kai kurios institucijos jau dirba su nepasiturinčiais asmenimis, pavyzdžiui, kai kurios kredito įstaigos, taupomieji bankai mano šalyje, ji, tos įstaigos jau siūlo tokias paslaugas ir neturi atsitikti taip, kad šių paslaugų teikimas taptų pretekstu kitoms institucijoms nieko nedaryti. Tos paslaugos atsirado ne tam, kad būtų pasakyta, jog likusioje bankų sistemos dalyje niekas neturi keistis. Tos reikia, kad bankai teiktų paslaugas visiems ir rūpinimasis silpniausiais vartotojais, silpniausiais klientais turėtų būti visų bankų funkcija. Ir tikrai nemanau, kad Deutsche Bank nukentės pagalvojęs apie asmenis, kurie gyvena iš minimalių pajamų. Taip pat reikia būti atsargiems ir galvoti ir apie konkurencijos politiką. Yra ir dar viena problema, kuriai iki šiol nebuvo pasiūlyta gero sprendimo. Tai yra bankų sąskaitų perkelimo palengvinimas. Tai būtų geriausias būdas ir mažiausiai intervencijų pareikalavęs būdas mažinti bankų paslaugų išlaidas. Manau, būtų labai naudinga parengti palyginamasias lenteles kuriuose būtų lyginamos paslaugų kainos. Žinoma, mes galime pastumėti bankus, taikyti tam tikrus verslo modelius ir galime, gali kilti pagunda lyginti nepalyginamus dalykus. Žinoma, bankai yra skirtingi. Vieni turi daug vietos filialų, kiti veikia tik internete. Ir jeigu, pavyzdžiui, mm, lyginame banką, kuriame atsiliepia atsakiklis ir kitą, kuriame kitame laido gale yra realus žmogus teikiantis konsultacijas, tai čia jau mes lygintume nepalyginamus dalykus. Svarbu, kad primtos priemonės nesudarytų sąlygų diskriminuoti tuos bankus, kurie teikia paslaugas ir filialuose arba dėgia kokybinius patobulinimus. Kitas, kita problema - finansinis stabilumas. Jeigu mes tiesiog lyginsime bankų sąskaitas, neatsižvelgdami į tai, ar bankas turi didelius ar mažus kapitalo atidėjimus, tai čia vėlgi galime pereiti prie tam tikrų verslo modelių, pagal kuriuos vieni bankai turės labai nedidelių atidėjimų, kiti bus gerai valdomi, bet bendras įspūdis bus, kad tie bankai mm, yra vienodi. Taip pat kalbant apie didesnė negu 100 tūkstančių eurų ribą, vėlgi čia gali nukentėti tam tikri klientai. Taigi turime būti labai atsargus, lygindami bankus tarpusavyje. Turime pasirūpinti, kad lyginimo matas būtų ne tik kaina, bet ir kokybė. Bet žinoma, lyginimas yra svarbus dalykas siekiant sustiprinti bankų tarpvalstybinę dimensiją. Bet neturėtume lyginti pasitelkdami abejotinus vertinimo matus. Aš manau, kad pono kliūtė pranešime yra einama tinkamu keliu. Dar reikės aptarti kai kurias detalės, bet turėtume dirbti kaip galima greičiau, nes mūsų tikslas yra tas, kad tarp mūsų šios kadencijos metu patvirtintų teisės aktų sąraše atsirastų ir patiems labiausiai nepasiturintiems skirtas ir silpniausiems skirtas teisės aktas. Ačiū. Turiu pasakyti, kad turiu visą kolegų sąrašą norinčių pasisakyti. Paprašysiu visų, kurie kalbės, kalbėti trumpai, nes e, laiko turime nedaug. Dabar suteiksiu žodį ponui Kamalui. Labai ačiū. Na, visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad jisai parengė taip sparčiai dokumentų projektus ir aš pritariu uh, E, kai kurių kitų šešėlinių pranešėjų išsakytiems tam tikriams nuogostavimams dėl to, kas buvo įtraukta į pranešimą. Aš manau, kad Filip teisingai pastebėjo, kad mes kalbame apie du skirtingus dalykus. Kalbame apie galimybę pasinaudoti finansų paslaugomis, nes nemažai žmonių e, negali jomis pasinaudoti ir aš tikrai nesuprantu, kodėl kas nors turėtų negalėti pasinaudoti. E, Kita vertus, mes kalbame apie bendrosios rinkos e, tam tikrus aspektus. Ir čia jau turime suprasti, kad įvairios valstybės narės yra skirtingos vystimo lygio arba esame tam tikrų ir galbūt ne vienodų priežasčių, dėl ko žmonės nesinaudoja bankais. Mano paties, e, pavyzdžiui, motivacija būtų ta, kad iš tikrųjų štai aš esu kėlis migrantų bendruomenės ir e, tiesiog tradiciškai taip nusitavė, kad pas mus daug e, mieliau žmonės naudojasi grinais pinigais negu kredinėmis kortelėmis ar bankų sąskaitomis. E, kita vertus, tai nereiškia, kad jie negali pasinaudoti tam tikromis paslaugomis, kadangi e, ypatingai su šiolkinėmis technologijomis turėtumėm nepamiršti ir to. E, mes, pažiūrėjau, galime neturėti banko sąskaitos, bet naudotis e, E, vadinamis virtualiomis kreditinio kortelėmis e, arba parduotuvių kredito kortelėmis. E, na ir iš tikrųjų turime nepamiršti vien dalyko, kad neveltai įsivelti į diskusijas, ar turėtumėm turėti daugiau, pavyzdžiui, kompaktinių diskų, ar kasečių, ar panašiai, kada jau atėjo MP3 formato skaitminį įrašų R. Taip, mes iš tikrųjų mm, daug e, įvairiausios patirties turėjome e, susijusios su elektroninė bankininkystė, telefoninė bankininkystė, tačiau galų gale bankininkystė suveda į tai, kad tiesiog e, skolintojai ir norintis pasiskolinti suvedami į vieną vietą ir dabar atsirado technologijų, kurios jau šitą modelį tarsi greuna iš vidaus E, nes galima tiesiog e, organizuoti tarpusavio pas, paskolas ir panašiai. E, taigi iš tikrųjų labai sunku kalbėti apie tą vadinamąjį obolių kreušių lyginimą, kadangi technologijos atskleidžia labai daug naujų galimybių. Dar vienas dalykas, kurį mes turime pripažinti, man, pažiūrėjau, labai neramu dėl to, kad e, prieme tam tikras nuostas europinimas, tu mes e, iš tikrųjų E, sukursime e, labai didelį bankų tinklą. E, ir daugelis sprendimų geriau iškoti e, nacionaliniu mastu. Pavyzdžiui, galime savo kelti klausimą, iš tikrųjų mes norime, kad kredito unijos e, teiktų visas tas pačias paslaugas kaip bankai. E, galbūt tai ir gali būti naudinga, tačiau e, kita vertus. E, E, jeigu mes, e, kaip teisėkuros atstovai, e, sukursime tam tikrą aplinką, kuri bankų spaus dubliuoti profsąjungų, tai yra kredito unijų rinką, tai gali būti, kad bankai pasinaudoja savo įtaką, savo svorių, savo masę, tiesiog ištums kredito unijas iš tam tikrų rinkos segmentų. Taigi nenorime turbūt e, suteikti bankams pernelyg daug galių ir turime labai atsargiai vertinti savo galimų veiksmų pasiekmes. Kai dar, dar vienas dalykas, kai kalbame apie bendrą vieną rinką. Iš tikrųjų kyla klausimas, ar žmonės tikrai nori, pavyzdžiui, kai taliotas sąskaitas persimės iš vienos rinkos į kitą, ypatingai tarp valstybinių mastų, nežinau kaip yra kitose šalise. Tačiau e, mano šalia bent jau dauguma jaunų žmonių, e, pavyzdžiui, pageidautų, kad e, vykstant, tarkim, atostogauti ar keliaujant laikinai, padirbėti kažkur, tai jie galėtų lengvai e, atsidaryti vietinę banko sąskaitą ir tiesiog perkelti savo sąskaitą be ypatingo pribojimų. E, Taigi nežinau, mes turėtume įsigilinti, ar tikrai yra tas poreikis ir koks yra poreikis. Dar vienas dalykas e, yra skaidrumas. Aš manau, čia yra du aspektai, kai kalbame apie bankininkystės sektorių. Vienas dalykas yra e, e, klaidinančios palūkanos, kurios yra nurodomas, kadangi e, e, Tai yra beveik nieko nesakantys skaičiai. E, štai pateiksiu pavyzdį. Netapsiniai. Nu, Aš paskolinau 100 svarų savo bičiuliui, jis pasakė, na, po keletos savaičių gražinsi man 110. Ar tai buvo veiksminga e, e, paskola? E, e, jeigu paskaičiuotumėm procentinį išraišką, kaip skambėjo komentaras, tai būtų 110 procentų palūkons. Tačiau e, ką šitie skaičiai iš tikrųjų kam nors sako? Aš manau, kad daug skaidriau yra būtent ir pasakyti, kad aš duosiu 100 svarų, o tu man duosi 110 svarų. Taigi labai svarbu būtų tiesiog žmonėms aiškiai nurodyti, kad, pavyzdžiui, paskolins tam tikrą eurų sumą, po mėnesio, po savaitės, po metų jie turi sumokėti tokią ir tokią sumą. Uh, E, tai būtų tinkamo būdas skaidrumas. Na ir dar e, dėl skaidrumo, aš manau, kad dėl e, bankų sąskaitos verslo modelių irgi reikėtų sukurti skaidrumą. Kai pasidate pinigus į sąskaitą, tie pinigai ten nelieka. Iš esmės jūs paskolinate bankui pinigus, o bankas už brangesnės palūkanas perskolintos pinigus dar kam nors. Taigi turėtų būti daugiau skaidrumo. Aš manau, kad žmonės turėtų aiškiai suprasti, kad kai žmonės pasideda e, pinigus į sąskaitą, tai nėra kažkokia tai vieta, kur tie pinigai fiziškai guli. E, ir tiesiog turėtume aiškiai skleisti sistemos esmę. Ačiū. Ar ponas Sampo yra salėje? Tada steiksiu žodį ponui Balsen ir Dar kartą noriu paprašyti visų, kaip galima trumpiau kalbėti, kadangi laikas jau mus spaudžia. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui Jurgen Klutė, kuris iš tikrųjų labai kruopšiai padirbėjo ir e, apžvelgė visus pagrindinius aspektus susijusiu šio problema. E, nemanau, kad labai daug ką būtų galima pasakyti prieš šį pasiūlymą. Labai sunku nesutikti su e, šiame išdėstytais teiginiais. Be abejo, dabar svarstome tik tai komitete. Tačiau iš tikrųjų mes siekiame sukurti tinkamas sąlygas ir toliau kurti sistemą šio pagrindu. E, reikia žvelgti galimus pliusus ir minusus ir rasti tinkamą pusiausvyrą. E, porą trumpų pastebėjom. Pirmiausia, dėl taikymas ryties. Dėl galimybės atsidaryti pagrindinę sąskaitą. Manyčiau, kad čia nuomonė šiek tiek kritiška. Nepriklausomai nuo e, tautybės, nuo gyvenamos vietos vartotojai turėtų turėti galimybę atsidaryti banko sąskaitą bet kurioje valstybėje narėje. sąsaja tarp bankų sektorius tam tikros valstybės neturi būti iš ankstinė nuostata, iš ankstinė sąlyga. Aš labai skeptiškai vertinčiau tokį principą dėl to, kaip praktiškai tai būtų gyvenama. Ir man net ne viskas čia yra aišku. Pavyzdžiui, ar reikėtų vertinti galimus bankinio pobūdžio nusikaltimus e, susijusius tam tikrų klientų prieš atdarėms jiems sąskaitą kitą valstybę ar panašiai. E, aš manau, kad turėtų būti užtikrinta kažkokia galimybė tai patikrinti. Taip pat yra klausimas, pavyzdžiui, ar galima būtų naudotis overdraftus. Kalbant apie proporcingumą, kaip ir visose teisėkuros pasiūlymuose, proporcingumo principas yra svarbus, ne visos mokėjimo paslaugos. patirtų vienodą poveikį. Mes čia pirmiausiai kalbame turbūt apie e, vietinius bankus, kurie mm, yra įsikūrę aiškiai apibrieštose teritorijose e, ir tarnauja pirmiausiai vietos bendruomenį. E, kyla taip pat klausimas dėl biurokratijos. Jeigu turėsite daugybę smulkių sąskaitėlių įvairiose vietose, tai gali sukelti daug e, priežiūros problemų. E, taip pat, kalbant apie mm, Jurgen Kluten nuomonę dėl komisijos pasiūlymo, aš manau, kad ten išsakyti tikrai labai protingi, geri reikalavimai, pažiūrėjau, dėl skaidrumo ir panašiai, tačiau nepamirškime, kad kai kurios valstybės narės jau ir dabar užtikrina labai didžiulį skaidrumą su bankų sąskaitomis ir e, šių, ši, ši gera patirtis neturi kažkur tai būti pamiršta mūsų darbe. E, sąskaitų perkelimas, galimybė atsidaryti pagrindinę sąskaitą bet kurioje valstybėje narėje. Aš manau, kad šiuo atveju mes kalbame apie tam tikrą mobilumo laipsnį. Ir aš manau, kad esame tam tikrų uh, pliusų, jeigu būtų galima iš tikrųjų tarp valstybinio mastu kaitalioti, perkelinėti sąskaitas. E, pliusų išvelgtų ir vartotojai, bet be abejo tai kainuotų papildomų išlaidų bankams. Todėl aš išvelgiu dar čia vieną kitą problemėlę, kurią reikėtų spręsti, kalbant apie įgyvendinimą. Kągi, ačiū ir dabar paraginčiau visų laikytis dviejų minučių reglamento. Pane Antval, ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui, kuris iš tikrųjų paklojo puikų pamatą tolesnį diskusijai. Na, savaip gražu, kaip mes kalbame apie instrumentus, kurie jau e, veikia rinkoje na, ne vieną amžių. Tuo tarpu, kaip mano kolega paminėjo, pasaulis į priekį juda labai sparčiai ir kai kurie instrumentai, kai kurios priemonės labai greitai sensta. Dėl to aš turbūt pritarčiau Lido vakar ir kai kurių kitų raginimams e, būti ambicingesniems, o nelaikytis tradicijų. Tradicijos yra vertybė, bet e, kartais laikui bėgant tiesiog tenka jų atsisakyti, nes pasaulis keičiasi. Mes dabar jau kalbame apie tas vadinamasias bit, bitcoins, bitmonetas, kitaip sakant, elektroninius pinigus. Ir dabar priekyba irgi vyksta nebe, pavyzdžiui, gabenant priekės paralpės mulais ar asilais. E, reikia pripažinti ir turbūt naivu būtų galvoti, kad rinkos dar tebėra nacionalinės. E, seniai taip nebėra. Mes norime plėtoti elektroninę prekybę, mes norime plėtoti tarp valstybinę prekybą, netrukus ko gero sudarysime transatlantinę laisvos prekybos sutartį ir tai e, tik tai pabrėž, kad dar svarbiau yra sukurti vieną bendrą rinką, 20 kelių valstybių rinkų, visumą, bet vieną tikrai bendrą rinką. Ir e, žmonės be abejo norės e, atidarinėti sąskaitas įvairiose valstybėse ir taip pat e, pasilikti tas veikiančias sąskaitas. E, panašus e, E, procesai jau stebimi telekomunikacijų rinkoje. Pavyzdžiui, žmonės dabar gali keisti e, operatorius, bet pasilikti seną numerį. Bankininkai tikrai yra protinga publika ir jie sugebės rasti techninių sprendimų. Jeigu prasidės tikra e, didelio masto apyvarta tomis bitmonetomis, tai e, anksčiau ir vėliau tiesiog bus neišvengiamai būtina leisti žmonėm kilnoti savo bankų sąskaitas ir pasilikti sąskaitų numerius. E, Taip pat jau kalbame apie mm, mažmeninės bankininkysės vidaus rinką. Tai mes turime suteikti tam tikrą impulsą visiems šiam procesam. Uh, Todėl nebūkime per daug atsargus, e, kad paskiau e, realūs gyvenimo įvykiai mūsų neškluptų netikėtai. Todėl aš raginčiau iš tikrųjų parengti labai ambicingą ataskaitą, tikrai didžiulį šuolį priekį, kuris e, numatytų ir galimybę atidaryti bankų sąskaitas kitose valstybėse ir perkelti sąskaitas tarp valstybių ir daug kitų dalykų. Ačiū. Kaž... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai iš pasakymų paaiškėjo, kad yra du aspektai. Tai yra visų pirma, apskaitai galimybė naudotis bankų paslaugomis ir paskiau jau bendro bankų rinką. E, e, kitas aspektas - bankų veiklos, bankų pasaulio modernizavimas. Nepamirškime, kad bankai taip pat yra savotiška pramonės šaka. Ir čia nėra kažkokio tai e, centralizuoto planavimo, kur tiesiog e, rinkai primetamos e, reformos, ypatingai jeigu reformos kainuoja e, tiems rinkos dalyviams. Taigi būkime protingi, būkime, vadovaukime e, sveiko protu, kadangi jeigu mes užversime bankų sektorių kažkokiais tai reikalavimais, kurie labai pribotų jų e, natūralią raidą, e, tai galime sukurti daug nepas, sukelti daug nepastenginimo ir įnešti daug sumaišties bankininkysės sektorijoje. Aš manau, kad na, visų pirma dėl sąskaitų perkelimo tarp valstybinių mastų. Tai turbūt nėra pats skubiausias dalykas, kurį reikia spręsti. Be abejo, galima kalbėti apie ateities perspektyvą, tačiau čia esame tam tikros e, ekonominės dimensijos, kadangi e, e, bankų veikla taip pat susijusi su darbo vietomis ir bijau, kad e, vėliau gali iškelti labai daug konfliktinių situacijų. Pane Gulak, e, e, ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai, taip pat gali pasidžiaugti komisijos darbu, iš tikrųjų, e, prašymas e, parengtas gerai, tačiau, kaip nuskambėjo ne viename komentare, mums reikėtų turbūt e, patostogauti, šiek tiek pailsėti ir tada kipti su naujomis jėgomis. E, Mes kalbame apie labai praktinius aspektus, kurie svarbus paprastiems žmonėms ir mm, vėlgi noriu pasakyti, kad kalbame apie vieną bendrą rinką e, ir, sakėjim, finansinių paslaugų sektorija jau ne vienus metus yra mėginama įtraukti vienos bendros e, rinkos principus. Taigi, jeigu pareikalausime, kad būtų laikomas e, tiesiog vienodų principų, vienodus kainodars ar panašiai, tikrai dangus bankų neužgrius ir e, e, jie tikrai nežlugs. Reikalingas skaidrumas, ne vienas žmogus tai akcentavo, tam, kad žmonės galėtų rinktis. Ir aš manau, atsakydama šiandien pradžiai Filipui, kad taip, mes turėtume būti ambicingi, galbūt netiek daug žmonių pagėdauja atsidaryti sąskaitas kitose valstybėse. Tačiau reikėtų taip pat priimti tą faktą, domint, kad e, žmonės turim šeimas, gyvena per kelias valstybės. E, prieš 20 metų tai galbūt buvo neįprasta, bet dabar tai darosi vis plačiau paplitęs reiškinys. Taigi mes turėtumėm e, atsižvelgti į jų interesą. Be abejo, turime taip pat pasirūpinti žmonėmis, kurie yra pačios nepalankiausios situacijose. Na ir dar keletą žodžių. Pirmiausia, man patinka komisijos požiūris, kadangi jie E, stengiasi išvengti tam tikrų žmonių stigmatizavimo, e, stengiasi išvengti tam tikrų e, gyventojų grupių marginalizavimo. Na ir Aš žinau iš savo patirties, kad e, tam, tikrus tam tikrų gyventojų grupių tarp iš tikrųjų yra labai sunku pasinaudoti elementariausiamis paslaugomis, e, kartais jie, jiems jos tiesiog yra neprieinamos. Taigi e, tikrai neturėtumėm leisti galioti šitam principui skaldyk ir valdyk. Aš manau, kad visi vartotojai turėtų turėti teisę į bent jau elementarias paslaugas. Taigi būkime ambicingi, kitaip mes be matome, kad finansų krizė E, suskaidė bankų sektorių. Ir dabar tai yra vienas iš tų sektorių, kuriams labiau reikėtų suvienodinti sąlygas. Um, I'm, I'm Ačiū, o dabar grįžtame prie pono Kliūtis ir prašau kalbėti trumpai. Prašo pirmininkas. Ačiū. Noriu pakomentuoti tik tai Sofijos komentarą dėl vidaus rinkos sukūrimo, kad mes tarame, turime tai daryti. Žinau tą. Ir aš žinau, na, manau, kad Sofija tikriausiai irgi supranta, kad vidaus rinkos sukūrimo sėkmė matuojama ne tik tai pagrindinės banko sąskaitos sukūrimu. Uh, Čia galima kalbėti ir apie namasias sąskaitas, apie SEPA, apie e, tarpuskaitas ir taip toliau. SAS, bankų paslaugos turi būti prieinamos vartotojams tose šalėse, kuriuose jie gyvena, kad jie neliktų už ribų, už sistemos ribų. Uh, Ačiū. Ačiū, sako panas Kliūtė, visiems už jūsų pasisakymus ir pastabas. Galbūt mūsų požiūris kartais skiriasi, bet aš manau, kad mes vis dėlto sugebėsime prieiti susitarimo ir vadovautis pragmatiškų požiūrių. Taip, iš tiesų yra sričių, į kurias vertėtų dar pasigilinti, kurias reikėtų reglamentuoti visos ES mastu. Ir be abejo, reikalinga toliau diskutuoti. Bet e, nereikia visko palikti valstybėms narėms, e, nereikia palikti visiškos veiksmų laisvės. Vis dėlto E, kai kur, taisyklės, kurios egzistuoja valstybėse narėse, dabar yra labai sudėtingos ir, pavyzdžiui, norint atsidaryti sąskaitą Junktinėje karalystėje, reikėtų įsigilinti į visas tas sudėtingas e, sąlygas. O manau, kad gyvenimą tikrai galima palengvinti mums visiems ir visiems vartotojams. Jeigu mes įvesime kažkokias bendras nuostatas, pagal kurias galima palyginti kurios leis palyginti mokesčius ir kitus dalykus. Tad e, manau, kad reikia palaukti pataisimų, pasiūlymų, pakeitimų, tada galėsime sutarti dėl kompromisų, suma, su, sutarti dėl bendro testo. Bet e, dėl terminų, tai jeigu mes norime e, priimti šį dokumentą iki metų pabaigos, Tai turime paskubėti. Bet taip pat reikia pripažinti, kad, e, kad, kad iš tikrųjų e, terminai galbūt yra per trumpi atsižvelgiant į atostogas. Ponas Langė, siūloma, mes atsižvelgsime į, į siūlymą nukelti pakeitimų pateikimo terminą ir elektroniniu paštu pranešime, koks tai bus naujas terminas. Ir ponas Langė, ponė Langė, gal galite trumpai, nes nelieka laiko kitam pranešimui. Atsiprašau, ponas Kliutė. Taip, iš tikrųjų, klausimas dėl tos, tvarka, dėl tos tvarkarašio, dėl terminų ir buvo mano paskutinis klausimas. Ačiū, sako pirmininkaujantis. Dabar periname prie paskutinio pranešimo šį rytą, tai yra e, ponios Vereros pranešimas dėl ekonominės politikos koordinavimo semestro 2013 metų prioriteto. Ačiū, pirmininkė, sako ponia Ferreira. Kalbėsiu trumpai, tai yra Antrasis pranešimas dėl 2013 e, metų e, semestrų ir čia kalbama apie jau dabar pasiektą įdirbį ir apie tai, iš ko reikėtų pasimokyti ateinančiam pusmečiui. E, yra parengtos išvados, taip pat rekomendacijos skirtos atskirom šalim. Aš suprantu, kad visi kolegos susipažino su pranešimu, todėl aš e, paryškinsiu tik tai kelias pagrindinės mintis. Manau, kad e, rekomendacijos, kurias pateikė e, komisijos, iš tikrųjų atspindi tą lėtą judėjimą teisingą kryptimi, bet reikia pripažinti taip pat, kad tas judėjimas yra iš tiesų yra labai lėtas, labai nedidelis rekomendacijos aš išskirčiau e, į labai paprastas kategorijas, kurias galima apibendrinti taip. Manau, kad fiskalinė konsolidacija yra esminė, e, tačiau to nepakanka. Dabar jau turime pakankamai patirties, kad suprastumėm, jog minimalaus augimo sąlygomis negalime užtikrinti e, nuseklaus e, e, fiskalinės, nuseklios fiskalinės konsolidacijos. Ir e, atsistatydinus Portugalijos finansų ministrui laikantis trojkos rekomendacijų. Jis paliko raštą, kuriame tiesiog buvo pareikšta, jog netgi su tomis griežtomis taupimo priemonėmis, kurios buvo numatytos įgyvendinti, vargu ar būtų buvę galima pasiekti iškeltų tikslų ir to tai tapo jo atsistatydinimo e, priežastimi. Taigi, e, mes iš tiesų turime pasistengti siekti realaus augimo, tai leis mums subalansuoti viešasias e, sąskaitas, Ir manau, kad Europos parlamentas turėtų siūsti žinę, jog turi būti vykdomos efektyvios realų augimą skatinančios priemonės. Kol kas šis tikslas nėra pasiektas, o e, ir iniciatyvų trūksta. Tad e, svarstant, kas galėtų paskatinti augimą, mes be abejo skatintumėm e, perviršį turinčias šalis e, didinti savo konkurencigumą, o e, e, sunkumus patariančias šalis didinti produktivumą ir tokiu būdu skatinti viso ūkio augimą. Ir be abejo būtų gerai, kad tai būtų daroma paraleliai su kai kurių šalių vidaus poreikio mažimo. Be abejo, negalima e, surasti arba nėra sprendimo, kuris e, tinka visiems, todėl atskirom šal, konkrečiom šalims skirtos rekomendacijos įgauna vis didesnę reikšmę. Ir tai reiškia, kad e, skirtingų šalių ūkiai turės prisitaikyti prie esamų sąlygų skirtingais būdais ir Taip pat tomis rekomendacijomis yra didinamas, didinamos ir gilinamos sąsajos, tarpusavio sąsajos. Tos šalis, kurios yra prisijungusios prie bendros valiutos, jos neturi tam tikrų instrumentų, kaip antai valiutų kursą arba nacionalinis biudžetas, kurio pagalba galima būtų e, stimuliuoti arba skatinti ekonomiką. Todėl labai svarbu kad visose valstybėse būtų taikomos griežtos taupimo priemonės. Ir be abejo neturime atsisakyti ir eksporto didinimo lūkesčių. Be abejo, turime atsižvelgti visą informaciją, kurią esame gavę per įvairias ataskaitą ir prašyti komisijos labai detaliai išanalizuoti asimetrinį poveikį įvairioms e, ekonomikoms arba valstybių narių ekonomikai mm, ir taip pat poveikį ES bendrai ekonomikai. Mes turėtumėm prašyti komisijos protingai įvertinti e, augimo lūkesčius ir prognozes, kurios yra pristatytos, nes mm, mes jau ne vieną kartą patyrėme, kad pernelyg optimistinės prognozės e, vėliau būdavo e, sumažinamos ir tai e, tikrai nesukeldavo gerų emocijų daugeliu eurų Europos piliečių. Todėl turėtumėm raginti komisiją dar sėki peržiūrėti prognozes ir realiai įvertinti, kokie rezultatai gali realiai būti pasiekti. Investicijos į švietimą, technologijas, energijos išteklių panaudojimo efektyvumą ir kitus dalykus. Investuojant į visą tai, nereikėtų pamiršti 2020 strategijos tikslų. E, kol kas mes tų tikslų siekiame gana vangiai, tad jeigu norime ateityje tapti stabilę ekonomiką. Mm, turime nepamiršti, kad ne, turime nepamiršti tų elementų, kurie skatina augimą ilguoju laikotarpiu. Ir taip pat susitarimas dėl augimo ir darbo vietų kūrimo. Tenka apgailestauti, kad tas susitarimas nėra tinkamai įgyvendinamas, todėl reikalinga papildomų iniciatyvų, kad būtų užtikrinti vidinio, vidaus augimo šaltiniai. Yra keletos, keletas iniciatyvų remti valstybės narės, kuriuose gyvendina struktūrinės reformas. Ir dabar laukiame tos iniciatyvos, kuri jau ne vieną kartą buvo paskelbta dėl konvergencijos ir konkurencingumo e, instrumento. Parlamentas e, jau e, pareiškė savo poziciją šiuo klausimu ir taip pat prašėme komisijos įvertinti, atsižvelgiant į ekonomikos globalizaciją, tai, ką Europa nori padaryti su savo užsienio priekybos politika. Ir galbūt grįsti ją ne protekcionizmu, bet abipusiškumo principu bendraujant su trečiosiomis rinkomis. Trečiosios trečių šalių rinkos mums yra būtinos, kad užtikrintumėm augimą. Bei taip pat paprašėme komisiją atlikti ex ante socialinio poveikio įvertinimą, socialinio poveikio, kurį sukėlė įvairios reformos. Ir paprašėme įvertinti komisijos įvertinti tuos dalykus per socialinį aspektą. Įprastiniai e, stabiliz, įstapratinės stabilizuojančios priemonės valstybėse narėse e, dabar yra neprieinamos, tad mes laukiame iš komisijos pasiūlymų, e, kokios prie, kokiamis priemonėmis galima pasiekti tų tikslų, kuriais buvo kurių buvo siekiama e, stabilizavimo priemonėmis. Dviejų e, dokumentų teisės aktų paketas e, taip pat yra paminėtas pranešime siekiant paaiškinimo iš komisijos, kokie papildomi reikali, dokumentai, gyventinimo dokumentai yra reikalingi. Dabar valstybėse narėse vieš, valstybės išsiskolinimo ligmuo yra didesnis, tad mums reikalingas globalinis e, požiūris, europinis požiūris, e, kaip tvarkytis e, su tomis kolomis. Taip pat parama smulkiam ir vidutiniam verslui raginama užbaigti e, bendrą bankų rinką. E, taip pat vis dar laukiame vieno, Europos, vieno bendro Europos fondo ir depoz, indėlių garantijų e, programos, nes dabar šią sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose yra tam tikras sąsingis o juos reikia išjudinti tam, kad vėl galėtumėm atkurti pasitikėjimą ekonomiką ir atkurti vidaus rinką. Dėl mokesčių vengimo e, nuostatų taip pat pasisakyta pranešime, e, raginama padidinti trojkų e, e, at, atskaitomybę patobulinti trojkų atskaitomybę. Ir taip pat imtis priemonių, kurios yra būtinos eurozonos stabilizavimui. Taigi, nieko ypatingai naujo, ko nesate girdėję, nėra pranešime. Ir aš trumpai e, tiesiog apibendrinau tuos klausimus, kuriuos parlamentas kėlė jau ne vieną kartą, bet atsakymų taip ir nesulaukė. Tad dabar, manau, ir atėjo laikas tiesiog sus, sumobili, sutelkti jėgas ir dar kartą užduoti tuos klausimus e, komisijai. Ir mano galva toksai platus e, dokumento pasiūlytas dokumento to, tokia taikymos rytis e, iš tikrųjų bus naudingas ir parlamentui, ir kitoms institucijoms šiais sudėtingais laikais. Dėkoju toliau šešėliniai pranešėjai, ponas Gose. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Elisai Ferergi už pranešimą dėl Europos semestro daugelį savaičių, mėnesių, metų mes reikalavome užtikrinti augimą, prašėme baigti taupyti, konsoliduoti valstybės finansus, mes tikėjomės, meldėmės, bet nieko nebuvo daroma. Atrodo, kad susidaro įspūdis, kad jeigu kalbėsime, problemos pačios išnyks. Kartais žmonės pradeda kalbėti, kad krizė baigėsi, padėtis gerėja, tačiau matome, kad taip nėra, tą mato ir kiti žmonės. Vakar klausiau pono Dragį apie tai, kas vyksta Portugalijoje, bet atsakymo neišgirdau, o ECB juk yra trojkos dalyvė ir norėjau tikėtis, kad jis jaučia atsakomybę. Turime teisės aktus, teisės aktų projektus ir visi jie atsiduria tarybos aklavietėje, klygatvyje. Mes artėjame prie 2020 metų, esame laikotarpio pusiaukelėje, bet nieko nėra padaryta. Šalis kalba apie ekonominę valdyseną, bet tos pačios šalis kvestionuoja europinius sprendimus, kuriuos patvirtina taryba. Visi kalbame apie tai, kad reikia struktūrinių reformų, visi mus vis vieni kitus tikina, kad struktūrinės reformos bus įgyvendinamos, bet nieko nėra daroma. Pavyzdžiui, prancūzai yra tikinami, kad pensijų reforma niekam nepakenks, tačiau tai yra netiesa. Tiesa yra akivaizdi, jeigu gyvenate ne pagal savo kišenę, tai kažkada teks imtis priemonių Taigi mes turime galvoti apie valstybės išlaidas, tos išlaidos turi būti efektyvios, bet jeigu norime augimo, tada verslui turime sukurti tokias sąlygas, kuriomis jis galėtų klestėti. Mums yra sakoma, kad reikia atkurti pasitikėjimą, tačiau kaip galima pasitikėti sistema, kuri mm, keičiasi vos vėjui papūtus. O įmonėms reikia žinoti, kas bus po penkerių metų. Idėjų mums netrūksta, bėda ta, kad nesijimama veiksmų. Augimo nebus, jei lėšos bus nukreipiamos vienur, kitur išskaidomos plačiai. Prancūzijoje mokslo metų pradžioje šeimoms yra mokamos specialios išmokos. Ir kas su jomis yra daroma. Būtent tuo pačiu metu supermarketuose labai e, padidėja plokščia ekranių televizorių pardavimai. Taigi mums reikia tikrų ambicingų veiksmų. Mes bandome kukliai prisidėti prie šio proceso, užtikrindami. Vakar pono Dragi klausiau apie socialinius sunkumus, ar juos atsižvelgiama atliekant sisteminės rizikos analizę, tačiau klausimo neišgirdau. Galite būti dešnysis, kairysis, galite būti pasirengęs išklausyti tų, kurie yra nepalankiausioje padėtyje, kuri, kurie labiausiai kenčia, tačiau mes girdime tik žodžius ir nematome jokių veiksmų. Tikiuosi, kad gyvenendinant šio semestro priemonės atsiras realių rezultatų. Ir aš norėčiau sulaukti išsamesnės informacijos iš komisijos. Komisija yra kritikuojama, kad einama per toli, bet juk veiksmų įmamasi ne komisijoje. Komisija pateikia pasiūlymų, o sprendimai priimami taryboje. Turiu pasakyti, kad visi, net ir tarptautinis valiutos fondas, praktiškai ir jo darbuotojai visą savo karjerą atsiprašinėja už praeitie padarytas matematinės klaidas. Manau, kad dabar atėjo laikas nustoti kalbėti ir pradėti veikti, nes padėtis yra apgailėtina. Juk, kai kalbame apie chirurgus ir pacientus, pacientai jaučiasi saugiau, žinodami, kad 8 iš 10 kartų operacijos bus sėkmingos. Tas pats turi būti ir čia. Taip dabar kitų frakcijų kalbėtojai. Nieko nėra iš liberalų frakcijos. Ir kitų frakcijų, todėl suteikiu žodį ponui Lampert. Žampolį, specialiai jūsų garbiai kalbėsiu prancūziškai šį kartą. Pritariu jūsų minčiai, kad Europai reikia ekonomikos atsigavimo. Tikiuosi, kad sutiksite su manimi, jog čia galima pateikti konkrečių pasiūlymų. Bet nenorime užgneušti sužlugdyti eilinių žmonių ir mažų įmonių. Yra mažų įmonių, kurioms reikia pagalbos. Viena iš, vienas iš būdų, kaip atgaivinti Europos ekonomiką, yra išsami mokesčių reforma. Nes jeigu ir toliau vyraus mokesčių konkurencija, tai ir toliau kenties paprasti žmonės. E, fizinių asmenų pajamų mokestis, įmonių pelno mokestis turi būti reformuotas, mums reikia tarpusavyje bendradarbiauti ir siekti dalinio suderinimo. Norėčiau dabar paminėti keletą svarbių dalykų, kurie mums yra ypač aktualūs. Europos semestras yra naujovė Europoje ir šio darbo kokybė su kiekvienu semestru gerėja. Pirmąjį semestrą dirbo ECFIN generalinis direktoratas, dabar daugiau dirba visa komisija. Ekonomikos ir finansų generalinis direktoratas, direktoratas ir toliau atsakingas e, už semestrą aplinkosaugos, užimtumo srityje. Aš norėčiau, kad įvairios komisijos tarnybos būtų labiau lygiavertės šiame procese. Taip pat norėčiau, kad būtų labiau derinamas darbas. Komisijoje yra sudarytos įvairioms valstybėms narėms skirtos grupės ir tos grupės dirba skirtingais metodais. Patiksiu pavyzdį. Išlaidos mokslinių tyrimų sričiai yra nustatyti tikslai iki 2020 metų, tai yra 3 procentai, tas iki to tikslo mums dar toli. Juo yra siekiama padidinti Europos konkurencingumą. Bet turiu pasakyti, kad šis rytis kai kuriuose valstybėms narėms skirtose rekomendacijose rim, vertinama rimčiau nei kitose. Ir keista, kad praščiausių rezultatų pat, prašiausius rezultatus turinčios šalis ar prašiausioje padėtyje esančios šalis susilaukia daugiausia kritikos. Aš manau, kad mm, visoms valstybėms narėms turi būti keliamos vienodos sąlygos. Taip pat yra rengiami eksante ekonominio bendradarbiavimo teisės aktai ekonomikos koordinavimo teisės aktai. Ši iniciatyva yra sveikintina. Nežinau, ar šioje salėje yra komisijos atstovų. Labai tikiuosi, kad jų yra. Ir labai tikiuosi, kad kas nors mūsų bičiuliui Olirenui perdos štai kokią žinę, kad jis turi tvirtai dirbti dviejose srityse. Buvo parengtas planas įvertinti e, viešojo administravimo viešųjų išlaidų kokybę. ir buvo vertinamos e, veiklos išlaidos ir investicijos. Šiuo klausimu iš Oliren kol kas nieko konkretaus neišgirdome. Manau, kad šis rytis nusipelno daugiau dėmesio. Kitas dalykas - ekonomikos ir pinigų sąjungos socialinio matmens e, pristatymas. Noriu priminti, kad šešių teisės aktų pakete mes primiktinai reikalavome, kad būtų, kad įgyvendinant makroekonominio subalansuotumo procedūrą būtų atsižvelgiama ir socialinės pusiausviros nebuvimą, kad būtų galvojama apie poveikį valstybėms narėms. Ir čia mums reikia patikimų ir įvertinamų rodiklių, kurie mus padėtų suprasti, kas vyksta socialinėje srityje. Jeigu norime, kad ekonomika atsigautų, tikrai nieko nepasieksime, jeigu skurdo lygis ES ir toliau bus 25-28 procentai kasmet. E, žemiau skurdo ribos gyvenančių asmenų skaičius Europoje padidėja 1 procentu. Tai yra didelė problema. Visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje yra aiškiai pasakyta, kad visi yra lygus. Bet jeigu galvotume apie ekonominę lygybę, tai tiesiog nepriimtina, kad ketvirtadalis gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Pamirškime etiką, galvokime vien apie ekonomiką. Tikrai nelei, negalima už ribų palikti ketvirtadalio gyventojų. Ir visa tai siejasi su mokesčiais. Dar vienas svarbus dalykas siekiant skatinti ekonomiką. Reikia galvoti apie darbo jėgos produktivumą. Verta gilintis į produktivumą, bet lygiai taip pat reikia galvoti ir apie išteklių panaudojimo ir kapitalo panaudojimo produktivumą. Jei pažvelgtume į atlyginimus ir išteklių kainą, tai pamatytume, kad čia tikrai daug ką galima nuveikti. Taip pat reikia įtraukti į procesus ir akcininkus. Jie negali tikėtis, kad be galo be krašto tik naudosis rezultatais. Ir pensininkai taip pat turi suprasti, kad pinigai neauga medžiuose, tą patį turi suprasti ir akcininkai. 7 procentai, 8 procentai, 15 procentų siekianti graža per metus. Ne, taip negali būti. Ir čia kalbu ne tik apie socialinį teisingumą, bet ir apie elementarę ekonomiką. Ir turiu pasakyti, kad būtent šioje srityje mūsų ekonomika praranda daugiausia pinigų. Mes skiriame milžiniškas e, lėšas kapitalui daug daugiau nei reikia rinkos ekonomikai siekiant gražos. Ir jeigu yra mokami tokie dividendai, tai nebelieka lėšų investicijoms. Ir manau, kad tas tie milžiniški atlyginimai ir išmokos netitinka ekonomikos dėsnių. Eliza Žampol sako, kad Europoje reikia daugiau ekonominės ir politinės rekomendacijos, bet kartu teikiamos rekomendacijos, kad to nereikia. Bet negalima vienu metu turėti ir vieno ir kito dalyko viena svarbiausių prielaidų kad žmonės Belgijoje, Prancūzijoje ir kitur pritartų politiniams ir ekonominiams sprendimams, yra užtikrinti, kad tie sprendimai būtų demokratinių požiūrių teisėti. Nesvarbu, ar teisės aktas patvirtintas Bruselėje ar Paryžėje. Taigi, kol kas Europos semestras neturi pakankamo demokratinio teisėtumo, bet tai nėra priežastis jo atsisakyti. Mes turime toliau dirbti su Europos semestru, kad jis būtų toks pats demokratiniu požiūriu teisėtas kaip ir valstybėse narėse. Nesakau, kad valstybėse narėse nėra um, problemų. Tiesiog reikia didinti demokratinį teisėtumą ir ES, ir valstybėse narėse. Taip turi būti priimami sprendimai. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Epping, paprašysiu kalbėti neilgiau kaip penkias minutės. Taip, pirmininkė, aš nekartosiu to, ką sakė prieš mane kalbėjęs žmogus. Taip pat kalbėsiu šiek tiek lėčiau, kad vertiems būtų lengviau dirbti. Mm, Deja, su ponia Ferrara mes nedažnai sutarėme ir negaliu pritarti ir šiam jos pranešimui. Aš, žinoma, dėkoju jai už darbą, bet yra keletas dalykų, kuriems aš nepritariu ir kuriuos norėčiau pakeisti. Dabar paaiškinsiu, kas tai yra. Visų pirma, pranešime raginama skubiai įgyvendinti uh, konkurencingumo ir konvergencijos priemonė remintis bendrijos metodu. Čia kalbama apie Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos e, priemonės, bet manau, kad valstybės narės užuot pasimokiusios iš praeities klaidų, tiesiog ketina perkelti tas priemonės į europinį lygį. Kitas dalykas pranešėja ragina, kaip galima greičiau baigti dėrybas dėl finansinių sandorių mokesčio ir taip pat prašo į tarybos darbo tvarkę įtraukti e, mokesčių sistemų konvergencijos e, klausimą. O mano frakcija visada pasisakė už priešingai ir pasisakė už konkurenciją mokesčių srityje. Taip pat kalbama apie socialinį ramstį ir socialinių rezultatų suvestinę, bet kyla klausimas, ar komisija yra tinkama institucija, kuris spręstų šios socialinės politikos klausimus. Be to yra sakoma, kad valstybės narės turi didinti vidaus paklausą, didindamos darbo užmokestį. Jeigu mes pasirinksime šį kelią, tai manau, kad e, tokios valstybės kaip Vokietija bus nubaustos už tai, kad taps per daug konkurencingos. Taigi, pirmininkė, labai apgailestauju, bet ponios Ferreiros pranešime pasaulis tiesiog yra apverčiamas aukštin kojom. Ačiū, dabar žodis ponui Gygold, penkios minutės. Ich würde gerne nur einige kurze Anmerkungen machen. Ähm, auf Deutsch, auch für Jean-Paul. Äh... Keltas trumpų pastebėjimų. Kalbėsiu vokiškai, specialiai dėl Jean-Paul. Būtent uh, žaliųjų tarpe Jean-Paul Gauzet nustato, kokią kalbą mes kalbame. Taigi, kas mus erzina Europos semestro procese, tai yra, kad reiktų skirti du dalykus. Visų pirma, labai skiriasi nuomonės dėl to, ko reikėtų ekonominiai Europos valdysenai. Vieni kalba apie mm, konkurenciją mokesčių srityje, konkurenciją reguliavimo srityje, socialinės rinkos ekonomikos atsakymą. Toliau konservatoriai liberalai galbūt kiek e, šiek tiek nusekliau žiūri į kai kurios reiškinius, socialistai reikalauja augimo ir tam tikro subalansavimo peržiūrėjimo. Mes iš dalies pritarėme ir šiai pozicijai, tačiau ne visada sutarėme dėl to, kokio augimo mes norėtumėm. Tuo tarpu komisijos nuomonė iš esmės yra vienašališka. Strategija ES 2020 metam apima tris komponentus, tai yra ekologinį, socialinį ir ekonominį. Ir mes analizuodami pastebėjome, kad dvi atsinaujinančios energetikos supervalstybė sulaukė tam tikrų rekomendacijų dėl atsinaujinančios energetikos, tai yra Estija ir Malta. Kitos valstybės apskritai tokių rekomendacijų neturėjo. E, toliau e, pasitaiko tam tikrus rekomendacijos dėl, pavyzdžiui, užimtumo ar panašiai. Ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų komisija vienašališkai E, labai subjektyviai sprendžia. Iš tikrųjų, tai nėra objektyvus vertinimas ir rekomendacijų kartais sulaukia toli gražu ne tos valstybės, kuriuose daugiausiai problemų vienoje ar kitoje srityje. Tai kartais tiesiog sudaro įspūdis, kad priklauso nuo to, ką žmogus suvalgė pusryčiams arba kokia buvo jo nuotaika. Šitie reiškiniai yra labai įdingi ir komisija galų galia turi suprasti, kad e, vienu matu reikėtų matuoti visas valstybės narės. ES turi tam tikrų tikslų, o valstybės narės įgyvendina šios tikslus. Ir vienintelis dalykas, ką turėtų vertinti komisija, tai yra, ar tikrai valstybės narės įgyvendina šitos iškeltus tikslus. Mes raginame siekti subalansuotos situacijos, balansuoto požiūrio, nuoseklumo, vienodų vertinimo matų. Ir dar vienas dalykas E, kuris mane neramina, tai kad kai priimamas sprendimas, tai reikia užtikrinti, kad būtų vykdomas. Net jeigu, net jeigu nesutinkama su rekomendacijomis, vis dėlto e, komisija turėtų aiškiai skelbti sąrašą, kurių rekomendacijų laikomasi, kurių ne. Dabargi nieko panašaus nėra. Tik 17 atveju iš 140 e, rekomendacijų pasiekta ženklesnės pažangos. Tai net nesiekia 15 procentų. O visa kita pažangos ataskaitose kažkur tai epizodiškai paminima, stengiantis per daug nutilėti, viskas labai niansuota. Iš tikrųjų nėra jokios aiškios suvestinės lentelės, pavyzdžiui, kur matytųsi, kurios valstybės ką daro tikrai gerai, kuriai valstybei pateikta kiek rekomendacijų, ką ta šalis tomis rekomendacijomis padarė. Kitaip sakant, komisija pati išsisukinėjo nuo savo pačios keliamų reikalavimų dėl skaidrumo. Valstybės narės daro dažnai, ką nori, o komisija drovisi netgi viešai parodyti, ar iš tikrųjų jos sprendimų yra laikomasi. Taigi, akivaizdu, kad komisijos darbuotojai tiesiog bijo, yra įbauginti, bijo parodyti, kad valstybės narės nevykdo tam tikrų rekomendacijų arba įpareigojimų. Ir tas man iš tikrųjų sutina. E, ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad mane išklausėte, kad leidėte pasisakyti ir e, norėčiau prašyti, kad e, suteiktumėte pakankamai laiko taip pat komisijai pasiaiškinti, kodėl komisija e, pavyzdžiui, neparodo tų valstybių narių, kurios nesilaiko rekomendacijų, kodėl nesilaikome Europos parlamento rekomendacijų ir panašiai. Kągi, ačiū, atrodo, kad nėra daugiau parlamentarų, kurie norėtų paprašyti žodžio, taigi, kas kalbės komisijos vardu. Bet kuriuo atveju prašom kalbėti trumpai. Aš tikrai kalbėsiu trumpai kalbant apie esamų e, valstybėms skirtų rekomendacijų. Aš tiesiog norėčiau atkreipti e, parlamentarų nuomė, nu, e, dėmesį į tai, kad iš tikrųjų mes irgi pritarėme tam, kad visoje eilėje sričių nepakankamai gyvendamas rekomendacijos. Kita vertus, norime taip pat pažymėti, kad tam tikrose sritise pažanga gana ženkli, gana įspūdinga. Kai kuriuose kitose, kaip e, ponas Gygos sakė, ta pažanga nuvilinti. Ir vis dėlto mes tikime, kad įgyvendinimo įvertinimas, jeigu jis bus uh, apribotas tik tai uh, labai geru, labai išsamiu įgyvendimu per pastaruosius tarkim, 12 mėnesių, e, ko gero neleis vertinti pilnai visų padėtų pastangų. Taigi noriu pasakyti, kad taip, iš principo mes pritarėme šitam esminiam surūpinimu, tačiau noriu pasakyti, kad šiaip jau visos valstybės narės e, visose sitise, kur tam tikros rekomendacijos buvo pateiktos, e, daro žingsnius teisingai linkme E, ir būtent šitos rekomendacijos e, kreipėjas tą linkme. Taigi mes galime konstatuoti faktą, kad kartais tos pastangos galbūt nėra pakankamos ar panašiai, tačiau e, tas semestro metodas vis dėlto buvo naudingas, vertinant pažangą ne tik tai tais atvejais, kada kalbame apie pilną įgyvendimą. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad manęs netenkina šitas sakymas. Aš labai konkrečiai kalbėjau. Jeigu jūs e, atsiversumėte savo paskelbtus tam tikrų šalių e, įvertinimo ataskaitas, jūs vienose vietose sakote, kad e, didžiaja dalimi yra gyvenamas rekomendacijos, kitur sakote, e, siekiama ženklios pažangos arba mm, nemaža pažanga padaryta ir panašiai. Kitaip sakant, jūs naudojate skirtingus E, terminus, skirtingas frazes, kuriomis bandote apibriežti, ar šalis padarė didelę pažangą ar mažesnę. Ir daugeliu atveju tiesiog neįmanoma palyginti tų atskirų valstybių duomenų. E, nėra jokios aiškios metodikos, kad būtų galima įvertinti jų daromą pažangą. E, ta pažanga vertinama aprašumuoju metodu labai subjektyviai. Ir taip pat nėra jokios, pavyzdžiui, suvestinės lentelės, kur būtų galima palyginti, tarkim, praeitų metų rekomendacijas ir šių metų rekomendacijas, kaip jos yra vykdomos, e, tam, kad žurnalistai aiškiai galėtų e, įvertinti, kas vyksta institucijose, kad galų gale plačioji visuomenė, balsuotojai, tie pats rinkėjai galėtų įvertinti, kas dedasi čia. Ir jeigu jūs iš tikrųjų nedrįstate palyginti, pavyzdžiui, E, kaip, e, kokie sprendimai buvo primti taryboje arba komisijos ir vėliau, kas šiais metais įvyko įgyveninti šitos, šitos rekomendacijas, tai jūs tiesiog nepakankamai konkrečiai atliekate savo užduotį. Kągi, ačiū ir dabar, ponia Ferrera, jūs dar turite 10 minučių iki mūsų darbo sesijos pabaigos. Man tiesą sakant, net nereikia tų dešimties minučių. Ačiū, ponė pirminkė. Noriu pabandyti apibendrinti visą tai, ką aš girdau diskusijose. Pirmiausiai noriu padėkoti kolegoms už pasiūlymus ir taip pat noriu padėkoti už siūlomą patobulinimą, nes jisai iš tikrųjų prisidės prie dokumento dėsnės vertės. Prie pono Guzės e, pasisakymo Noriu pasakyti, kad aš pilnai sutinku su jo vertinimu. Iš esmės, tai mes matome, kad dar ir dar kartą parlamentas pareiškia, kad e, jis norėtų matyti tam tikras priemonės, norėtų matyti tam tikrus veiksmus, kažką reikia daryti, bet pasaulis juda savo eiga ir niekas nesikeičia. Taigi mes norėtumėm, kad visas šitas bendradarbiavimas pereitų į intensyvesnį, aktyvesnį etapą. Jeigu pagalvosime apie mūsų piliečius, iš tikrųjų jie dabar išgyvena labai sunkius laikus. Piliečiai ne vienoje valstybėje narėje atsidūrė labai nepavydėtinoje padėtyje ir tiesiog ne visada lieka aišku, kas vairuoja visą šitą laivą. Štai dar vakar paklausiau Mario Draghi, ką jis mano apie Portugalijos situaciją. Ne todėl, kad Portugalija yra kažkuo ypatinga, bet todėl, kad Portugalija iš tikrųjų laikosi trojkos rekomendacijų praktiškai paraidžiui, tačiau rezultatai visai netokie, kokiu tikėjomės. Ir tai kelia didžiulį surūpinimą, todėl reikėtų skubiai peržiūrėti, ar tos rekomendacijos iš tikrųjų tokios jau vertos dėmesio, nes jos tiesiog nepasteisina gyvenime. Bet aš manau, kad labai svarbu yra sukurti pasitikėjimą Europos lyderiais. Mes turime atidžiau įsiklausyti tai, ką ponas Gygol pasakė. Jis pasakė, kad reikalinga analizė to, kaip yra vykdomos ankstesnės rekomendacijos. Aš pilnai sutinku su šiuo reikalavimu. Reikėtų išsiaiškinti, kokiu mastu įgyventos ankstesnės rekomendacijos. Ir be to reikėtų pereiti prie kitokio tipo analizės. Tai yra kokybinė analizė. Kiek kokybiškai gyvendamas tos rekomendacijos, kadangi nėra jokios prasmės, kada e, valstybė, kuri paraidžiui laikosi rekomendacijų, ne, nepažymima kaip valstybė, kuri padarė, e, kuri pasiekė pal, palankesnės padėties. E, jeigu kažkas buvo padaryta e, ne taip, tai reikia aiškiai nurodyti, kur tos klaidos ir jas peržiūrėti. Aš suprantu, kad e, iškyla daug problemų, FFT, socialinis ramstis, e, atlyginimų siejimas su produktivumu ir daug kitų svarbių aspektų, kai reikia kai, kai svarstote viską, na, tarsi paviršutiniškai, tai taip atrodo visiškai normalu, kad e, produktivumas turi būti siejamas su atlyginimis ir panašiai, tačiau yra tam tikra šešėlinė pusė, kur viskas atrodo gerokai kitaip. E, e, noriu atsakyti, panu Gėgas, kad e, dėl socialinio ramščių yra priimtas sprendimas, dabar e, laukiam pasiūlymą dėl SCI. E, Ir vis dėlto noriu pasakyti, kad turbūt dauguma šiuose rūmuose laikosi panašios nuomonės. E, kai dėl Filip Lambert nuomonės aš sutikčiau su, daug, su dauguma tų dalykų, kuriuos jisai išsakė. Ir aš manau, kad e, ne viena iš šių idėjų tiesiog e, padės pasiekti platesnio sutarimo, kadangi jis mums reikalingas. Uh, Šiaip jau kalbame apie konvergenciją, apie bendrai požiūrį. E, kol kas čia dabar nieko nesakysiu, palauksiu, kokių pakeitimų sulauksime pranešimui. Ir taip pat pritačiau vienas kolegų nuomonėje, kad reikia pereiti nuo žodžių prie darbų, reikia parengti konkrečią darbo tvarkę ir tai turėtų būti bendra pastanga parlamente, kuri leistų pagerinti sąlygas, ypatingai tiem piliečiam, kurie atsiduria vis beviltiškesnėje padėtyje. Ką labai ačiū, ponia Ferreira. Kadangi iš tikrųjų šitą ataskaitą reikia primti netidėliojant, galutinis terminas teikti pakeitimus bus Liepos 17 diena. Dabar ačiū, posėdis baigtas ir susitiksime vėl 3 val. po pietų.